Proszę Państwa, rozpoczynamy pierwsze spotkanie. Ponas ir ponai, pradedame pirmąjį šių metų posėdį, šiek tiek vėluojame. Tačiau visi pirmiausia norėjo pasisveikinti, pasveikinti su naujaisiais metais vieni kitus. Aš norėčiau prie visų prisijungti, palinkėdamas jums geriaus, ko geriausių naujo, naujųjų metų. Na ir pradėsime nuo pranešimų dėl mūsų darbo tvarkos. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas, kiek matau, komentarų nėra. Dėl pirmininko pranešimo turiu pasakyti, kad posėdis yra transliuojamas. 20, vertimas yra į 20 kalbų, išskyrus estų, maltiečių, slovakų ir airių kalbas. Ankstesnių posėdžių protokolai rugsėjo 26-29 protokolo tvirtinimas pagal įprastą procedūrą viskas daroma. Na, o dabar pagrindinis klausimas - klausimai dėl žemės ūkio rinkų darbo grupės išvadų. Na ir pirmiausia, noriu pasveikinti visus dalyvius ir padėkoti visiems už mūsų kvietimo prieimimą, už tai, kad atvykote pas mus, pradedant nuo komisijos nario Hogano, kuris būtent inicijavo šios darbo grupės įsteigimą. Jis čia yra šiandien su mumis. Noriu pasveikinti kitus komisijos atstovus, kitų institucijų narius, dalyvaujančius šiame e, svarbiame klausime. Taigi sveikinu Jūs visus šiltai. Na, o dabar perinant prie klausimo esmės. Mūsų dalyvavimas tarptautinėse rinkose suteikia daug galimybių, tačiau sukuria tam tikras priklausomybės. Viskas e, mūsų padėtis priklauso nuo e, kitimų, judėjimų rinkose, kas daro įtakos ir kainų kintamumui. Apie tai esame kalbėję jau ne vieną kartą. taip pat reikia vertinti ir ES vidaus situaciją, vidaus rinkos situaciją. Darbo grupės e, įgaliojimai buvo apėmė svarbius klausimus - rinkos skaidrumas, ūkininkams prieinami finansiniai instrumentai, ateities sandorių rinkos, siekiant apsisaugoti nuo kainų kitimo rizikos. Visą tai buvo aptariama siekiant pagerinti ūkininkų padėtį maisto grandinėje. Darbo grupė turėjo pasiūlyti geresnius sprendimus, kaip pagerinti ūkininkų situaciją. E, darbo grupė sudarė 12 narių, e, visi jie yra patyrę ekspertai. Na, o darbo grupės pirmininkas yra ponas Vermanas. Vakar girdėjome, kad išgirdome, kad ponas Vermanas negalės šiandien dalyvauti mūsų klausime, nes susirgo. Na, o jį pavaduos vienas iš darbo grupės narių. yra, yra ir pana Šiuhaš, kaip suprantu, panas Nisenas. Apsispręs ar paprašyti kitų darbo grupės narių pakalbėti, jeigu prireiktų. Komisijos narys Hauganas ragina mūsų komitetą prisidėti prie darbo grupės darbo pateikiant mūsų įnašą, pasidalinant mūsų patirtimi. Šios klausimus aptarėme ne viename pranešime jau parengtose nuo šios kadencijos pradžios. Darbo grupiai kvietimas buvo pateiktas balandžio mėnesį, galutinė ataskaita pateikta lapkričio mėnesį praėjusiais metais. Na, o dabar suteikčiau žodį komisijos nariui Oganui, kuris, kuris pirmasis pasiūlė tokią idėją įsteigti tokią darbo grupę. E, turbūt jūs žinote, ką, kokios nuomonės yra ministrai apie šias idėjas. Taigi, noriu dar kartą pasveikinti visus skaitant vertėjus. Ir dabar žodis komisijos nariui. Ačiū pirmininkė, ačiū už pasveikinimą, už palinkėjimus naujų metų, gerbiami parlamento nariai, suinteresuoti asmenys, ponės ir ponai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti e, darbo grupė už e, labai rimtą sunkų darbą pernai ir aš manau, kad visi pritarsite man, jeigu pasakysiu, kad jie labai daug ir gerai dirbo, kad sukurtų tvirtus pagrindus tolesniems darbams. Ir aš norėčiau pasakyti, kad labai neįprasta galvojant apie institucijas, kad e, darbas, kuris prasidėjo metų pradžioje iki metų pabaigos ir baigėsi, kad įvykdos per metus visos užduotis, tai yra didžiulis pasiekimas. Prieš pradėdamas kalbėti konkrečiai apie ataskaitą darbo grupės, norėčiau pakalbėti apie keletą kitų dalykų, Ir e, man atrodo, kad šie 17 metai bus geresni ūkininkams e, po didžiulių sunkumų patirtų pernai, e, stabilumo daugiau rinkoje atsiranda. Praeitą savaitę tas paskelbti duomenys apie pieno supirkimo kainas pernai lapkritį šiek tiek suteikė mums vilčių, optimizmo, bet yra daug fragmentacijos e, rinkoje, reikia toliau stiprinti mūsų politikos priemonės šiais metais, reikia labiau supaprastinti, e, padaryti veiksmingesnę bendrąją žemės ūkio politiką ir pritaikyti ją prie ūkininkų poreikių. Ir aš norėčiau pasidžiaugti komiteto konstruktyvių požiūrių, kaip visuomet jis konstruktyvus ir tikiuosi, kad mes kartu dirbdami užtikrinsime gerus rezultatus savo darbo ūkininkams. Jeigu dabar pasižiūrėsime į šią darbo grupę. Aš e, norėčiau pasakyti, kad labai džiugu, kad taip anksti naujaisiais metais diskutuojame apie jos e, išvadas. Ir e, kaip ką tik pasakė pirmininkas, ponas Vėmanas susirgo gripu, tikrai nieko rimčiau jam nėra, dėjas negali dėl to dalyvauti, bet e, Hetfredas Gysenas atstovauja darbo grupė, taip pat yra ir kitų šios grupės narių. E, E, likus šešioms savaitėms iki naujų metų suaktyvėjo darbai ir e, veikla žemės ūkio srityje ir norėčiau, kad būtų išlaikytas šis pagreitis. Mes visi kartu siekime pagerinti ūkininkų padėtį ateityje. Lapkričio mėnesį darbo grupė pristatė savo išvadas ir tai labai svarbus žingsnis buvo. Kaip sakiau, labai išsami pateikta ataskaita, labai paprastai, prieinamai suformuoluota ir uh, išvados e, padarytos anksčiau negu numatyta. Ir uh, matome, kad pirmoji reakcija yra gana pozityvi į išvadas. Uh, 15-16 metais ES rėmė ūkininkus. Uh, padėjo jiems išgyventi sunkumus ir institucijos patvirtino solidarumo tris paketus. 1,15 e, papildomai milijardo eurų buvo numatyta, 32 priemonės. Ir taip pat naudojamos išskirtinės priemonės, e, kilus labai rimtiems sunkumams rinkoje. Norėčiau šiuo metu uh, pasidžiaugti, padėkoti parlamentui už paramą ūkininkams, taip pat už konstruktyvę paramą komisijos pastangoms, pirmiausiai susijusios su deleguotaisiais įgyvendinimo aktais ir visoms diskusijoms susijusioms su solidarumo priemonių rinkiniais mes e, tokio masto paramos e, turbūt nuolatos negalėtume teikti ateityje, tai nebūtų tvaru, galvojant apie politinius biudžeto iššūkius, jūs puikiai žinote, kokia yra padėtis ES. Ir kartu su tais priemonių rinkiniais, e, aš minėjau pusantro milijardo euro ir kaip paramą ūkininkus, mes be to ieškome struktūrinių išeičių, kurios pagerintų padėtį ateityje. Tikiuosi, kad visi sutiksite su tuo, kad reikia sustiprinti žemės ūkio sektoriaus atsparumą. Ir tai vienas iš mano prioritetų yra komunikacijos kontekste šiais metais. Ponas e, Gysenas e, išsamei pristatys jums e, darbo grupės rekomendacijas, bet galime pasakyti, kad jos sako, jog galima pagerinti nuostatas, kurios susijusios su maisto tiekimo grandinė. Ir reikia kovoti su nesažinga priekybos praktika. Taip pat reikia veiksmingo taisyklių gyvendinimo e, valstybėse narėse. Ir reikia taip pat e, pagal rekomendacijas užtikrinti dėsnį skaidrumą, sustiprinti bendradarbiavimą tarp ūkininkų, palengvinti ūkininkų galimybę e, gauti finansavimą ir skatinti ūkininkus naudoti daugiau rizikos valdymo priemonių. Dėl nesažininkos prekybos praktikos rekomenduojama ES lygių įvesti tam tikrus teisės aktus, kad būtų sukurtas bent jau pagrindas kovoti su šiuo uh, reiškiniu. Pavyzdžiui, numatytos tam tikros ribos, per kurias turi būti atsiskaitoma ir panašiai. Uh, Parlamento nariai pademonstravo politinę lyderystę, šioje srityje jau tą matėme, išreikštos birželio mėnesį patvirtintame pranešime rekomendacijos. 600 balsavo už 38 prieš tą pranešimą ir raginame ES imtis veiksmų prieš nesažningą e, praktiką maisto tiekimo grandinėje. Pirmininkaujant Slovakijai pernai e, vieningai taryba patvirtino išvadas e, dėl ūkininkų padėties stiprinimo maisto grandinėje ir e, rekomenduota, kaip galima greičiau gyvendinti atitinkamas priemonės teisėjai, kurios pasiūlant e, pagrindų teisės aktus dėl nesažiningos prekybos praktikos. Taigi ministrai taip pat e, pasisako už didesnį skaidrumą, nustatant maržas kainų, taip pat e, skatinant gamintojų bendradarbiavimą, kad būtų galima kovoti su nesažiningais susitarimais ir bandymais. Uh, E, tokiais 15 e, metais visos valstybės narės e, susitiko dėl aukšto lygio formą dėl geresnio maisto grandinės funkcionavimo. Komisijos narė Bienkovska ir aš dalyvavome šiame forume ir kalbėjome su maisto perdirbimo pramonės atstovais kitais suinteresuotais subjektais ir buvo kalbam apie tai, kad reikia teisės aktų, kurios numatytų minimalius standartus skirius aktus, kovo, e, kurie būtų skirti kovoti su nesažininga prekybos praktika. Komisijos narė Bienkovska taip pat e, pasisakė už tai, kad reikia šalinti kliūtis ir apie tai, kad reikia išgyvendinti nesažiningą praktiką maisto tiekimo grandinėje. Taigi tie ženklai rodo, kad mes žengėme teisingą kryptimi ir mes, kaip politikos sprendimų prieimėjai, turėtume imtis tolesnių žingsnių. Bet aišku, reikia suprasti, kad nėra panacėjos. Viena priemonė neišgelbės mūsų, bet yra galimybių žengti įvairiomis kryptimis, kurios leistų užsitikrinti geresnius rezultatus, sustiprinti žemės ūkio sektoriaus atsparumą ir užtikrinti, kad e, visos maisto tiekimo grandinės grandys e, tarnautų žmonėms. Ir mes e, turime išsaugoti mūsų maisto gamybą, e, suvokti, kokia e, yra kokios patrauklios yra kaimo vietovės. Aš esu dėkingas šiam komitetui ir jums ypatingai pirmininkai už tai, kad surinkėte šį klausimą šiandieną, kad pakvietėte poną Gyseną pristatyti darbo grupės išvadas, kad e, sutelkėte ekspertų, e, pakvietėte ekspertų, kurie e, sureaguos į išvedas ir kad būtų galima geriau priderinti pasiūlymus prie realybės. Ir aš kartu su ponu e, Gysenu nekantrai laukėme klausimų atsakymų sesijos, kad galėtume aktyviau padiskutuoti tais klausimais. Labai dėkuoju. Labai dėkuoju komisijos nariui. Prieš pradėdamas šį klausimą, aš norėčiau pasveikinti pas mus prisijungusius žurnalistus iš Austrijos. Juos pakvietė ponas Kjostinger. Na, turiu pasakyti, kad šiandien, šiandien jūsų tikrai laukia labai daug darbo, kadangi ponas Kjostinger yra labai aktyvus parlamento narys ir puiku, kad žurnalistai domisi mūsų darbu Na kągi, dabar galime. Perėti prie to, prie mūsų temos, prie to, ko nori pasakyti ponas Gysel. Ir po to išklausysime penkių minučių pono Makmerel prezentaciją. Josefas Plank taip pat pasisakys, jis yra Austrijos Žemės ūkio rūmų pirmininkas po to pasisakys ponas Raimond. Jis yra nacionalinės uh, ūkininkų sąjungos uh, jungtinė karalystė pirmininkas ir paskutinis kalbėtojas bus uh, Jost Pennings. Jis dirba Maastrichto ir Vageningeno universitetuose. Bet pirmiausia, žodis sutikimas ponui Gisinui. Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbėjai ponai ir ponios, pirmiausia, aš norėčiau palinkėti jums visiems e, labai gerų naujų metų. Ir norėčiau parodyti jums šią nuotrauką, kurioje yra pavaizduotos komisijos narys e, su ekspertais, kurie dirba darbo grupėje. Šioje nuotraukoje yra pavaizduotas steigiamasis darbo grupės posėdis, kuris vyko praeitų metų sausio mėnesį ir mes iš tikrųjų stengiamės iš karto pradėti dirbti ir turiu pasakyti, kad šioje darbo grupėje dirba įvairių sričių ekspertai, tai yra ir administracinių, ir akademinių klausimų ekspertai, įvairių sektorių atstovai. Ir turiu pasakyti, kad tai e, iš tikrųjų yra puikiai komanda ir mūsų pirmininkas ponas Verman puikiai vadovauja mūsų darbą ir mes norėtume jam padėkoti už jo pastangas, nes be jo darbo tikrai nebūtume sugebėję pasiekti jokių rezultatų. Ir norėčiau palinkėti jam kuo greičiau pasveikti. O dabar aš norėčiau perėti prie mūsų parengto pranešimo ir prie e, jo išvadų. Pirmiausia, šiek tiek konteksto. Uh, Komisijos narys jau kalbėjo apie bendrą situaciją, jau kalbėjo apie tai, kokia situacija buvo žemės ūkio rinkos 2015-2016 metais. Žinome da, apie da, pieno krizę, apie kiaulienos sektoriaus problemas ir taip pat žinome, kad daug dėmesio buvo skirta tam, kokia žemės ūkio politika bus po 2020 metų. Taigi mūsų užduotis buvo išnagrinėti padėtį rinkose ir pagalvoti apie taip, kaip veikia e, papildomos vertės kūrimo grandinę ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų sustiprinti joje ūkininkų pozicijas. Galvojame, kaip ir kokiamis priemonėmis galima būtų pasiekti šį tikslą. Kaip mes jau aiškiname, mes e, galvojame, kad mums reikia imtis priemonių nedelsant įvyko aštuoni susitikimai. Ir lapkričio trečią dieną mes susitarėme dėl, paskut... dėl savo ataskaitos, o lapkričio 14 dieną mūsų išvados buvo pateiktos komisijai ir paskelbtos viešai. Mes tikrai bendradarbiavame su didelė grupė žmonių, mes stengiamės parengti tokias rekomendacijas, kurios būtų naudingos. Ir Aš pasistengsiu pristatyti Jums šiandien šias išvadas, nesigilinamas visas jo detalės, nes jos yra išdėstytos pačiame dokumente. Kol kas reakcija mūsų darbo buvo teigiama ir komisijos narys trumpai apie tai kalbėjo. Pirmiausia, leiskite keli žodžius pasakyti apie bendrą diskusiją, apie tai, kokios temos yra aktualiausios. Uh, žemės ūkio reformą. Mes e, norime žengti toliau, mes norime da, tobulinti tiesioginių išmokų sistemą, da, paramos atsiejimo da, e, priemonės. Šiuo metu taikomos yra intervencinės priemonės pienui ir sviestui. Jūs žinote, kokia situacija yra šiuose sektoriuose, kokia jį buvo 2015 metais. Ir žinote taip pat ir apie jaurienų sektoriaus problemas. Reaguojant į tas krizės buvo pasiūlyta nemažai įvairių priemonių. Bet taip pat reikėtų paminėti, kad ir rinkos taip pat, rinkose mes stebėjome tam tikrų korekcijų ir situacija šiandien yra geresnė. Jei pažiūrėsime į ūkininkų padėtį šioje pridinės vertės kūrimo grandinėje ir ypač jei pagalvosime tai, kaip ūkininkai būrėsi į kooperatyvus, į gamintojų organizacijas, į sektorinės organizacijas. Pamatysime, kad čia dar galima būtų iš tikrųjų sustiprinti jų svorį tiekimo grandinėje. Apie tai daug kalbėjome mūsų susitikimuose. Kartu reikia nepamiršti, kad ūkininkai šiandien susiduria su da, e, situacija, kuri nuolat keičiasi. Keičiasi dėl aplinkosaugos e, situacijos ir žinome, kad klimato da, problemos e, paveikė derlingumą ir Ispanijoje, ir Prancūzijoje, ir kitose šalyse. Ir todėl labai svarbu yra pa, parengti papildomas paramos priemonės ūkininkams, kurios galėtų jas paremti plačiaja prasme. Ir mes norėtume sustiprinti ūkininkų padėtį, norėtume, kad ta padėtis būtų stabilesnė. Ir todėl mes da, susitelkėme ties septyniomis sritimis ir surinkėme seminarus visais šiais klausimais. Pirmiausia, rinkų skaidrumas, antra tema - rinkos valdymas, toliau ateities sandorių klausimai, Taip pat galvojame ir apie sutartis, ir apie būtinybę pasirašinėti realias sutartis, kad jos būtų įrašytos, įformintos popieriuje. Tai yra nepaprastai svarbu. Toliau mes taip pat kalbėjome ir apie nesažiningą priekybos praktiką, apie ją jau šiek tiek pakalbėjo ir komisijos narys. Ir uh, Gal ši tema nėra susijusi tik su žemės ūkio sektoriumi, gali nesažininga prekybos praktika yra problema, nuo kurios kenčia ir, ir a, kitos a, visi sektoriai, bet a, žemės ūkio sektoriai yra itin aktuali. Toliau mes kalbėjome apie da, gamintojų bendradarbiavimą ir čia daug dėmesio skiriame konkurencijai. Aptarėme taip, kaip pastaruoju metu keitėsi situacija. Mes matome, kad gamintojai susivienė dažnai. Vokietijoje, pavyzdžiui, matome tokią tendenciją ir gal ją galima būtų skatinti ir kitose šalise. Mes tą ketiname pasiūlyti kaip vieną iš savo rekomendacijų. Ir paskutinė tema tai yra prieiga prie finansavimo. Žinome, kad ne visuomet yra lengva gauti reikalingą finansavimą. Uh, ūkininkams ir ši problema yra aktuali visiems ūkininkams visose valstybėse narėse. Tai e, šios temos yra gvildenamos e, mūsų e, pranešime. Ir dabar šiek tiek konkrečiau. Mes galvojame apie tai, kokiuose sritise reikėtų imtis reglamentavimo priemonių. Šios temos, kuriuose papildomas reglamentavimas yra reikalingas, pažymėtos raudona pras, spalva šioje skaidrėje. Mes manome, kad e, didesnis skaidrumas, pavyzdžiui, gali tikrai pasiteisinti, pavyzdžiui, mūsų priemonės imtos, e, kuriamis dėl pieno produktų gali būti pritaikytos ir mėsos e, sektorijoje. Ir mes, pažiūrėjau, žinome, kad e, Junktinių e, Ameriko, Amerikos valstijų žemės ūkio departamentas renka duomenis apie e, padėtį rinkoje, kainas ir Tai yra labai naudingi, naudinga informacija ir todėl mes norime pasiūlyti komisijai daryti viską, kad būtų kuo, su, surinkta kuo daugiau, renkama kuo daugiau informacijos apie rinką, kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas. Tai būtų labai naudinga mūsų ūkininkams. Toliau, papildomo reglamentavimo reikia penktoje srityje, tai yra nesažininga priekybos praktika, apie ją, kaip jau sakiau, kalbėjo ir komisijos narys. Mes manome, kad ES mums reikia da, a, nustatyti būtiniausias taisyklės, kurių privalu laikytis. Mes matome, kad atskiri rinkos veikėjai dažnai susiduria su baime. Ypač, kai jie turi pateikti e, papildomos informacijos apie savo sandorius, jie baiminasi dažnai, kad e, jų partneriai gali kaip nors neįtin palankiai tai ir sureaguoti. Ir todėl mes galvojame, kad gal pirmiausia reikėtų pradėti e, nuo savanoriškos sistemos pagal kurią būtų pateikiama informacija. Ir manome, kad šiam klausimui reikia skirti daugiau dėmesio. Šešta tema, kuri yra susijusi su konkurencijos teisė. Jei gamintojų organizacijos galėtų nustat, e, vadinti aktyvesnį vaidmenį, pažiūrėjau, nustatant gamybos apimtis ar nustatant standartus, tai būtų labai gerai. Mes, pažiūrėjau, žinome, kad Ispanijoje alyvogių aliejaus gamintojai nustatė labai uh, griežtas taisyklės dėl sandėliavimo. Ir mes manome, kad uh, Mums reikėtų didesnio iškumo šioje srityje ir galima būtų, pažiūrėjau, kalbėti apie bendras kainų nustatymo iniciatyvas arba apie bendrą sandėliavimą. Manome, kad komisija reikėtų parekomenduoti pasvarstyti visus šios pasiūlymus. Ir Yra taip pat ir kito, yra e, sritis, kuriuose reikia imtis papildomų priemonių. E, tai yra rizikos suvaldymas, e, ateities sandarių klausimai, sutartis ir prieiga prie finansavimo. Mums reikėtų parengti derliaus draudimo schemas. Iš dalies tai jau yra padaryta. Žinome, kad ūkininkams reikia rizikos valdymo priemonių. Bet čia labai dažnai ūkininkai draudimą traktuoja kaip papildomus kaštus. Ir kuo daugiau kas nors rūpinasi rizikos valdymu, tuo daugiau tai jam kainuoja. Ir mes manome, kad komisija turėtų paremti perdraudimo schemas ir taip pat ta, gali būti teikiama didesnė valstybės parama ūkininkams, ypač tiems, ūkininkams, kurie dėl klimato, besikeičiančio klimato, pavyzdžiui, praranda derlių. Buvo pastaraisiais metais tokių e, atvejų ir manome, kad čia netiesiogiai galima būtų padėti, galima būtų padėti ūkininkams ir ateities sandoriai galėtų būti netiesioginės paramos priemonė. Nes ateities sandoriai galėtų padėti ūkininkams gauti desnę prieigą prie rinkos. Ir mes e, matome, pavyzdžiui, ypač kai žiūrime į grūdų kainas, kad uh, ateities sandoriai tikrai pasiteisina. Ir ateities sandoriai gali būti naudojami ir e, kitose ta, e, sritise, nes kol kas e, tie sandoriai naudojami tik tai stambių grūdų gamintojų. Bet pieno ir mėsos sektoriuose Dar ateities sandoriai naudojami yra nepakankamai aktyviai, todėl mums reikia galvoti apie galimus bro, brokerius, apie tarpininkus, kurie galėtų padėti ūkininkams šioje srityje. Nes akivaizdu, kad ūkininkams reikėtų žinių ir patirties šiuo klausimu. Toliau sutartys Jei ūkininkas, kuris, sakykime, gamina pieno produktus ar turi skardyklą, jis turi turėti galimybę pasirašyti sutartis su savo klientais. Nes ne visuomet gamintų organizacijos da, gali tai užtikrinti. Taigi mes manome, kad sutarčių pasirašymas sustiprintų ūkininkų pozicijas e, žemės ūkio rinkose. Dėl to esame tikri, reikėtų pagalvoti apie taip, kaip galima būtų tobulinti sutarčių sistemą. Uh, Aš suprantu, kad e, rytų Europoje kooperatyvų patirtis e, yra kitokia nei vakarų, šių kooperatyvų patirtis vakarų Europoje. Bet e, Vokieti, Vokietijoje, Skandinavijos ir Beniliukso šalyse matome, kad tokia sutarčių sistema pasiteisina. Toliau, septinta tema - prieiga prie finansavimo. Trumpalaikės palūkonos e, šiuo metu yra neįtin didelės valstybėse narėse ir daug ką galima būtų pasiekti gyvenant Junkerio planą, bet e, da, padėtis rytų ir vidurio Europoje tikrai dar nėra pakankamai gera. Tai čia tikrai dar daug ką galima būtų padaryti, tobulinant ją. Ja. Aš nemanau, kad mes turime kažkokius labai konkrečius sprendimus, kurie spręstų visas problemas, bet aš manau, kad gerindami situaciją įvairiose plotmėse nu, ir, galėsime situaciją pagerinti. Pavyzdžiui, galima būtų galvoti vėlgi apie rizikos valdymą, apie tai, kaip valstybė galėtų padėti verslininkui, o ūkininkas yra verslininkas. Uh, geriau valdyti riziką. Pavyzdžiui, valstybės galėtų surinkti mokymus, galėtų parengti perdraudimo sistemas arba pasiūlyti kokias nors kitas paramos sistemas, kartu nesuvaržant per daug verslumų. Dar vienas sritis, kurioje galime pagalvoti papildomas priemonės, tai būtų sutarčių sistema. Mes pasisakome už tai, kad sutartis būtų pasirašomas, tačiau mes nenorime kurti papildomos biurokratijos, nes e, žinome, kad e, da, e, čia labai, geri, labai greitai geri ketinimai gali virsti tikrų pragarų. Reikia, kad sutartis būtų labai paprastas, aiškas, kad juose būtų nurodytos kainos, kokybės. Da, kad kokybė būtų aiškiai apibriešta ir kada, prekė, kada produktai turi būti pristatyta. Ir dar viena tema, kurioje galima taip pat būtų pagalvoti apie pilomas priemonės, būtų prieiga prie finansavimo. Aš nenoriu tai gilintis į visas detalės, nes man pritruktų laiko apie viską kalbėti. Tiesiog noriu porą žodžių pasakyti apie nesažiningą priekybos praktiką. Nuo nesažiningos prekybos praktikos kenčia visi sektoriai, įskaitant ir žemės ūkio ir maisto produktų rinkas. Ir mes galvojame apie tai, kaip dabartinę situaciją galima būtų pagerinti, kaip galima būtų užtikrinti, kad mokėjimai būtų vykdomi kuo skubiau. Pavyzdžiui, kad su žmogumi, su ūkininku nebūtų įsiskaitoma pa, po trijų, keturių mėnesių po to, kai jis pristatė savo produkciją, ypač jei ta produkcija yra greitai gendanti. Mažmenininkai neturėtų turėti galimybės išnaudoti silpnesnę gamintojų padėtį. Aš manau, kad Europos parlamentas labai realistiškai vertina dabartinę situaciją ir e, puikiai suprantat, kokia jie yra ir mes galime tik tai jūs paraginti ir, ir toliau daug dėmesio skirti šiam klausimui. Jei nebūtų laikomas nustatytų taisyklių, tuomet reikia nustatyti labai aiškias sankcijas, reikia nustatyti, e, apibriežti atvejus, kokiai, kuriais galima būtų taikyti bu, e, sankcijas valstybei nariai. Maisto pramonėje reikia užtikrinti, kad savanoriška e, tiekimo grandinės iniciatyva būtų e, įgyvendinama. Ir matome, kad kai kurie sektoriai dar nedalyvauja gyvenant šią iniciatyvą. Pavyzdžiui, mėsos gamintojai visiškai nedalyvauja. Ir čia reikėtų e, paskatinti juos į ją įsitraukti. Ir dar poro žodžių apie konkurencijos teisę ir apie gamintojų organizacijas. Mes manome, kad čia reikia didesnio teisinio aiškumo. Jei gamintojų organizacija turi susitarimą dėl kainų nustatymo, dėl kokybės standartų su savo partneriais, reikia užtikrinti, kad jų būtų laikomasi ir konkurencijos taisyklės neturėtų tam sutrukdyti. Be abejo, reikės nustatyti tam tikras išimtis, bet iš esmės mes manome, kad šią sistemą reikia taikyti visose sektoriuose. Įskaitant ir mėsos sektorių. Visiškai neprimtinai, kad šiandien ji yra taikoma tik taip pieno sektorėje. Ir uh, Mes nenorime, kad būtų sutariama už uždarų durų. Reikia skelbti informaciją apie tai, kokie gamintojų organiz, kokios gamintojų organizacijos atitinka standartus ir, kokios, ir kokios nesilaiko 2009 straipsnio nuostatų. Dar porą žodžių apie rinkų skaidrumą. Mes išnagrinėjome padėtį Junktinės Amerikos valstijose da, ir mes manome, kad remiantis jų patirtimi reikia reikalauti, kad valstybės narės e, greičiau teiktų informaciją, kad informacijos būtų teikiama daugiau ir kad ji būtų teikiama taip, kad galima būtų įsiaiškinti, kokiuose srityse iškyla pavojus, kad jis ras disbalansas ir ko, tam, kad galima būtų greitai nustatyti, kuriuose, kur reikia imtis priemonių. Labai svarbu yra taip pat skatinti ūkininkus naudotis šią informaciją ir teikti jiems mokymus rizikos valdymo klausimais. Ir dabar paskutinė skaidrė - rizikos valdymas. Mums reikėtų dviejų tokių įrankių dėžučių. Viena iš jų turėtų būti susijusi su rizikos valdymo klausimais, su tuo, kaip ūkininkai galėtų geriau valdyti uh, riziką. Ir čia galima būtų galvoti apie mokestinės priemonės, apie tai, kaip galima būtų koreguoti e, būkininkams taikomus mokesčius ir panašios sistemos beje yra jau taikomos keliose valstybės narėse. Ir aš manau, kad reikia mums taip pat e, geriau suvokti, kokios jau dabar egzistuoja rizikos valdymo priemonės ir pagalvoti, kaip paskatinti ūkininkus jomis naudotis aktyviau. Ir paskutinė skaidrė - tai yra ateities sandoriai. Po to, kai prasidėjo finansų krizė, buvo patvirtinti, patvirtinti nemažai teisės aktų ir e, nepaisant to, kad dauguma tų teisės aktų tikrai yra labai reikalingi ir naudingi, vis dėlto, vis dėlto kai kurie teisės aktai sukelia problemų e, ateities sandorių rinkoje dėl nepakankamo likvidumo ir dėl to, kad nebuvo pakankamai dėmesio skirta pasiūlos ir paklausos klausimams e, šiuose rinkose ir manome, kad grūdų e, rinkoje taikomas priemonės, e, grūdų sektoriaus patirtį, atsiprašau, galima būtų pritaikyti ir kitose sektoriuose. Bet reikėtų be abejo dar pagalvoti apie tai, kaip galima būtų praktikoje pritaikyti e, visas šias rekomendacijas. Na kągi, dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Labai ačiū. Toliau norėčiau na, klausti, ar bus kokių pastabų dėl pristatytų išvadų. Turime ekspertų, ponas Meril, pirmiausia, kopo prezidentas. Prašom. Labai ačiū komisijai ir, ir komisarui už tai, kad, kad jis ėmėsi iniciatyvos įkurti šią e, darbo grupę. Dabar, kaip jau girdėjome, kalbame apie tai, kad, kad e, kalbame apie maistą, sažiningumą ir ūkininkus. O ūkininkai yra labai svarbi jungtis maisto grandinėje. Be ūkininkų nebūtų ką gaminti, ką perdirbti, ką parduoti, ko prekiauti ar vartoti. Nieko neturėtume ant stalo. Ir šiandien diskusija iš esmės yra e, apie tai, kad, kaip išsaugoti e, maisto gamybą. O ūkininkui e, reikia, kad jis galėtų gaminti pigesnius, geresnius maisto produktus. Tuo pat metu daugelis ūkininkų patiria didžiulį spaudimą maisto grandinėje. Ir jie nepakankamai jie gauna atlyginimą už savo prekes. Tai vyksta vis smarkiau sviruojančioje rinkoje. Visą tai rodo, kad Europos ūkininkai negauna savo pritinės vertės dalies maisto grandinėje. Analizė rodo, kad pritinė vertė žemės ūkio ir maisto granėje nuo 31 procento, 25 metais sumažėjo iki 24 procentų, 25 metais daugiausia e, kitų e, maisto granės dalyvių naudai. Statistika rodo, kad ūkininkų pritinė vertė ateit, maisto grandinėje sudarė apie 21 procentą 2011 metais, o Maisto pramonė tai buvo 28 procentai ir 80 procentų mažmenininkų e, dalis. Taigi dar kartą matome, ką gauna ūkininkas iš to, ką moka vartotojas. E, ūkininkai gauna vis mažiau ir mažiau. Be to, daugelis ūkininkų e, palikti vieniši darybose su kitais dalyviais, kurie yra vis labiau koncentruoti. 13 valstybių narių didžiausių penkių mažmenininkų dalis sudaro šeš, daugiau kaip 60 procentų komisijos skaičius. Tai sako šį beitą apie ūkininkų silpną darybinę poziciją. O tai reiškia, kad daugeliu ūkininkų rezultatas yra pratesti sumokėjimo laikotarpiai, kaip jau buvo minėta, e, sutarčių pakeitimai grįžtam ankstesnė data, e, užsakymų atšaukimais, atšaukimai, taip pat e, pa, e, jų indėlis į reklamą ir taip toliau ir taip toliau. Taigi matome, kas vyksta. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad didžiausia mažmenė bendrovė Europoje viena bendrovė 7,5 karto yra didesnė negu didžiausias ūkininkų e, kooperatyvas, maisto, e, pieno tai yra bendrovė. Ir yra e, 11 kartų didesnis negu didžiausias kooperatyvas mėsos sektorija. Vienas mažmenininkas turi didesnę apyvartą negu 10 didžiausių ūkininkų kooperatyvų Europoje. Tai rodo, e, kokia yra darybinė e, gale ūkininkų. Todėl mes džiaugiamės e, kopos vardu šio pranešimu, šią ataskaitą ir lauksime, kaip šios rekomendacijos bus įgyvendinamos ateityje. Taip pat džiaugiamės tuo pripažinimu, kad ūkininkai uždirba daugiau tose šalise, kur didesnė yra kooperatyvų, e, didesnis kooperatyvų laipsnis. Čia mes sutarėme su darbo grupės išvadomis, kad reikia e, raginti ūkininkus kurti kooperatyvus, kad e, jie būtų konkurencingesni, mažinami savo išlaidas ir panaudotų geriau savo darybinės pozicijas. Mes gerbėme esamas e, kooperatyvų struktūras. Konkurencija turėtų leisti užtikrinti geresnį teisinį aukštumą e, ūkininkams. Pirmiausia, reikia maksimaliai išnaudoti nuostatas pagal e, esamas žemė, bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas, kurios leistų ūkininkams prisijungti prie kooperatyvus, teikti gamintojų organizacijas. Apie 20 valstybių narių jau yra įvedusios ar ketina įvesti nacionalinės iniciatyvas kovojant su nesažinga prekyba. Kopa labai svarbu tai daryti, naudojantis bendrus ES teisės aktus, kurie turėtų gerbti nacionalinės struktūras, taip pat specifinės struktūras, tačiau svarbu, kad E, stiprus kooperatyvų asociacijų ir gamintojų organizacijų vaidmo būtų išlaikytas. Neturime atsidurti situacijoje, ja, kuomet ūkininkas, kuris sėkmingai didino savo dirbinę, dirbinės pozicijas, sudarė su didesnėmis išlaidomis, biurokratija didesnė, daugiau taisyklių. Tuo pat metu E, rink, užtikrinti rinkos veikimą. Taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrintos vienodos žaidimos sąlygos visiems maisto tiekimo grandinės dalyviams. Todėl būtina e, numatyti ES teisės aktus kovoti su nesažininga prekybė. Tai galėtų apimti savanoriškus elgesio kodeksus, taip pat užtikrinant stiprų įgyvendinimo režimą, kad būtų galima pakeisti balansą maisto grandinėje ir užtikrinti geresnės pozicijas ūkininkams. Toks e, gyvendinimas turėtų turėti galimybės e, trečiai šaliai renkti tyrimus ir taikyti sankcijas, jeigu nesilaikoma nuostatų. Mums reikia europinių sprendimų, tačiau yra sričių, kur e, darbo grupės rekomendacijos yra taip pat svarbios. Sakykime, Mes remiame raštiškų sutarčių e, reikalavimus. Taip pat reikia daugiau stebėti kainas, kaip jau buvo minėta. Taip reikia kalbėti ir apie kreditus. Aš manau, kad šios išvados reiškia, kad Europos mm, vartotojai galės pirkti Europos ūkininkų prekes, mes turime tos ūkininkus apsaugoti. Ačiū. Labai ačiū, ponia pirminkė. Toliau žodis ponui Plank, kuris yra Austrijos prie Žemės ūkio rūmų e, generalinis sekretorius. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia Sarbona, aš taip pat noriu padėkoti Europos komisijai, parengus ėmusi šios iniciatyvos ir parengus šį pranešimą. Tai noriu padėkoti Europos parlamentui, kad jis analizuoja šios klausimus, kurie yra labai svarbus ūkininkams. Puiku, kad kalbate apie juos savo komitete. Ūkininkų vaidmuo vertės grandinė yra labai svarbus. Šalia kitų veiksnių. Taigi noriu pateikti savo įsivaizdavimą apie tai koncentracija e, tam tikrose rinkos dalykas, dalise, pavyzdžiui, kūro e, trašų yra labai didelė, o ūkininkai dažnai atsiduria tarp kūjo ir priekalo. Austrijoje 60 procentų rinkos, 66 procentai rinkos priklauso trims didžiausiams bendrovėms mažmeninėme sektoriuje. Man Aišku, kad pagal darbo grupės pasiūlymus kai kurie dalykai yra asmeniai, tačiau tas idėjas, kurios čia patiktos, svarbiausia reikia įgyvendinti. Ūkininkai turi turėti panašią poziciją kaip ir kiti grandinės dalyviai. Tai kaip viskas vyksta dabar nereiškia, kad situacija yra sąžinga ūkininkų atžvilgių. Ir ūkininkų organizacijos jos pasiekė savo pajėgumų ribas. Tai nėra kelias ateitin. Mums reikia tam tikrų perspektyvų ateičiai, reikia sektorinių organizacijų, kurios galėtų nebūtų priverstas e, nuolat konkuru, e, konfliktuoti su konkurencijos įstatymais ir reikia, kad e, sutartys su ūkininkams būtų, būtų sąžininkos. Tai yra labai svarbus klausimai. Ir tų būtinų sąžininkumo sąlygų nepavyko iki šiol užtikrinti ūkininkų asociacijos tu su, turi sugebėti uh, sustiprinti savo pozicijas dėl jų esamos pozicijos svarbos vertės grandinėje. Noriu pakalbėti apie sąžingą prekybą. Tie dalykai, aišku, iškyla ne tik žemės ūkio, bet ir kitose sektoriuose. Mums reikia ne tik priemonė, bet ir kultūros pokyčių ir šios klausimus e, reikia atvirai aptarinėti, taip pat reikia e, analizuoti kitus klausimus, kaip klimato kaita, gamybos tvarumas. Čia reikia daugybės priemonių tam, kad pasiektume pažangos. Tradicinės priemonės turi būti plėtojamos labai atsargiai ir tikslingai. netaip lengva kalbėti apie naujos rizikos valdymo priemonės draudimą, perdraudimą. Aišku, mokėjimai ūkininkams yra labai svarbus, o rizikos valdymas turi būti daromas tinkamai. Tačiau nepamirskime ir tradicinių rizikos valdymo priemonių. Dar vienas dalykas pakalbėkime apie tai, ką daro energetikos generalinis direktoratas. Negalima tikėtis, kad bus grįžtama atgal biokuro rinkose, tačiau kas daroma čia turi įtakos ir ūkininkų galimybėms parduoti tai, ką jie pagamina. sprendimus galima tik tai rasti užtikrinant ir e, ūkininkų vaidmens gyvenimą. Paskutiniai dalykai, kuriuos norėčiau paminėti, tai yra tai, kad e, tai tos taisyklės, kurias mes nustatome, gali būti naudojamas e, dideliuose sektoriuose, tačiau regioniniai gamintojai kartais patiria didžiulę naštą dėl tokių e, taisyklių gyvendinimų. Daugelį atveju pasiekime ribą, jeigu kalbėsime apie šeiminius ūkius, šeiminį verslą apskritai, e, tai jis susiduria su didelėmis problemomis sertifikavimo, kokybės reikalavimo, kitose klausimuose. Visą tai turi didžiulę įtaką. E, tai dėl kurių mažas verslas patiria problemų. Reikia globalioms rinkoms globalių taisyklių, tačiau regioniniams rinkoms reikia regioninių taisyklių. Aš norėčiau pabrėžti, kad šis klausimas yra labai svarbus bet kokiam planavimo ateityje. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Reimondui, kuris vadovauja e, Nacionaliniai ūkininkų sąjungai Junktinė karalystėje. Ačiū. Pirmininkė, komisijos nari Hauginė, ponė Gysen, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, sveiki. Norėčiau visiems padėkoti už šią galimybę tarti keletą žodžių jums šiandieną. Taip pat norėčiau padėkoti jums, komisijos nariai Huginė, kad jūs inicijavote e, ataskaitos rengimą ir padėkoti noriu taip pat darbo grupiai už šią ataskaitą. Aš atstovauju ūkininkams aukšto lygio forume dėl geresnio maisto tiekimo grandies funkcionavimo. Taip pat vadovauju nacionaliniai Anglijos ir Velso ūkininkų sąjungai, atstovauju 55 tūkstančiams narių. Ir aš e, sveikinu darbo grupės ataskaitą ir jos plačiai e, siekiančias rekomendacijas. E, ponas Plankas taip pat išsakė savo nuomonę, ponas Meril pritariu e, joms. Šis dokumentas turi būti e, tarsi šaukimas garsus imtis veiksmų politikos sprendimų prieimėjams, nes reikia spręsti problemas, su kuriomis susiduria ūkininkai maisto tiekimo grandyje. Norėčiau e, vieną sritį paminėti šiandieną, kur, mano nuomonė, reikia imtis netėliotinų labai aiškių veiksmų, kad galėtume mes pakeisti iš esmės padėtį. Taigi, ta sritis labai svarbi yra rinkos skaidrumas. Nepaprastai gerai yra tai, kad darbo grupė e, pri pripažino tai, jog reikia įvesti privalomą skaitomybę dėl kainų tam, kad būtų galima sustiprinti rinkos skaidrumą. Kopa ir kitos organizacijos kalba dažnai apie tai, kad egzistuoja juodoji e, skilė e, rinkos duomenų kontekste. E, pirmiausia, perdirbėjų pirkėjų pusėje rank, tiekimo grandinėje ir dėl to atsiranda stoka pasitikėjimo. Reikia daugiau dirbti, kad būtų galima dėkti atitinkamas priemonės. Ir tai sukurtų tvirtus pagrindus, atsirastų deramos veikimo e, sąlygos ūkininkams. Ir privaloma skaitomybė apie kainas, dėl to yra būtina privalomybės elementas yra labai svarbu, nes savanoriškos priemonės negalės užtikrinti patikimumo, e, skaidrumo ir savalaikiškumo tos informacijos, kuri reikalinga tam, kad būtų galima ieškoti sprendimų grįstų rinkos priemonėmis, valdant riziką. E, darbo grupė labai teisingai pastebėjo, kad e, yra disbalansas tarp supirkimo kainų ir kainų likusioje maisto tiekimo grandinėje Papildom prie to, e, yra ne vienodos galios e, ūkininkų, kurie yra susiskaidę ir e, perdirbėjų, kurie yra labai susikoncentravę, taip pat prekybininkų. Aš manau, kad privaloma atskaitami apie kainas sukurtų galimybių pasinaudoti rinkos informaciją, tokiu būdu būtų galima sustiprinti pasitikėjimą, sustiprinti ryšius tarp ūkininkų e, ir taip pat visoje e, tiekimo grandinėje. E, privalomos atskaitomės apie kainas vedimas tokiu būdu yra labai svarbus elementas, siekiant užtikrinti sėkmingą kitų darbo grupės labai svarbių rekomendacijų gyvendinimą. Reikia kalbėti apie tokias priemonės kaip rizikos valdymo priemonės, e, ateities sandorių e, rinka, numatant atsiskaitimus grinaisiais pinigais, bendravimas teikimo grandinėje ir panašiai. E, yra minimi pavyzdžiai ataskaitoje iš JAV, Prancūzijos ir Ispanijos sistemo apie atskaitomybę, kuri sustiprino veiksmingumą, bent jau sustiprino pasitikėjimą visoje tiekimo grandinėje. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandieną ponas Gysenas tą akcentavo taip pat. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad E, numatoma įkurti taip vadinamas rinkos observatorijas, stebėjimo centrus, kad būtų galima e, užtikrinti, jog atsirastų daugiau e, rinkos duomenų. Taip pat reikia galima tiksl, skubiau patikslinti informaciją, kurias teikia jau egzistuojančios pieno ir mėsos observatorijos. Reikia taip pat pasinaudoti šiais duomenimis kad būtų galima e, užtikrinti veiksmingumą visoje tiekimo grandinėje. Ir e, taip pat labai e, svarbu užtikrinti savalaikį informacijos teikimą, nes dažnai informacija pateikiama pavėluotai ir nespindi verslo poreikių. Bet darbo grupė teisingai pastebėjo, egzistuoja technologiniai sprendimai, kurie gali užtikrinti rinkos informaciją e, savalaikiškai ir e, nebrangiai. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes norime sukurti labai dinamiškas tiekimo gradinės, kurios e, galėtų padėti suvaldyti rinkos riziką ir sureaguotų į įvairias tendencijas vartojimo. E, Mes taip pat turime e, nepamiršti, kad e, bendradarbiavimas yra susijęs su pasitikėjimu ir pasitikėjimas yra susijęs su atvirumu. E, privalomas, privaloma informacija apie kainas yra labai svarbus, labai aktualus žingsnis, kurį turime žengti kaip galima greičiau ir tokiu būdu sustiprinti šią pramonę. Dėkuoju. Dabar pasisakys profesorius Penings. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti darbo grupę, padėkoti už ataskaitą. Šiandieną aš pakalbėsiu apie du e, tik skyrius, tai yra rizikos valdymas ir ateities sandoriai. Aš vartosiu keletą citatų, jos bus e, skaidrėse kursyvų išspausintos. Reikia pasakyti, kad e, valdant riziką labai svarbu suprasti, kad mes pirmiausia kalbame apie kapitalo kainą. ES ūkininkų didžiausias iššūkis yra kapitalo kaina, kur yra nepaprastai didelė ES. Ir e, rizikos valymas yra vienintelis būdas sumažinti tai kapitalo kainai. Be tokių galimybių ūkininkai negalės novatoriškai dirbti. Dėl to aš noriu akcentuoti šį aspektą. Rizikos valdymas reiškia sumažinti kainų kintamumą ir sumažinti kapitalo kainą. Ataskaitoje kalbama apie tai, kad yra labai nevienodai žiūrima į riziką. Rizika yra labai nevienoda. Aš taip pat noriu pasakyti, kad e, suvokimas rizikos e, ūkininkų tarpe yra nevienodas. Ir tai reiškia, kad rizikos valdymas, mano nuomonė, turi prasidėti ūkio lygmenių, nes ūkininkas pirmiausia turi priderinti savo rizikos profilį prie realios rizikos savo. Jeigu pakalbėtume apie ateities sandorių rinką. Ne tiek kalbėsiu apie apsidraudimą, bet apie e, kainas. E, duomenų kokybė, kaip ką tik buvo pasakyti, yra nepaprastai svarbi ir tai reiškia, kad reikia išsiaiškinti, ar kainos tikrai yra pagrystos sandoriais. Daug kainų, bent jau Briuselėje, nėra pagrystos sandoriais. Kitas dalykas, kurį paminėjo ponas Reimondas, tai yra e, aktualumas duomenų. E, ateities sandoriai pagrysti tuo ir dėl to ūkininkui e, reikia labai tiksliai e, laiku visus duomenis gauti. Taip pat reikia sukurti vienodas veikimo sąlygas visiems, kad ūkininkai galėtų stebėti, kokios yra kainos, kaip kinta. Tokiu būdu e, būtų galima įvertinti atitinkamai susitarimų sutarčių sąlygas ir ūkininkas galės įvertinti, ar sandoris, ar sutartis yra protinga, gera jam ar ne ypač galvojant apie ateities e, kainas. E, ne tik apsidaudimo tikslais tai yra svarbu, bet tai yra labai naudinga suvokti, kaip gali atrodyti kainos. Norim suvokti, kaip gali atrodyti kainos. Kiti dalykai taip pat yra labai svarbus, e, kalbant apie apsidraudimą politikos priemonių sprendimų prieimėjai ir ūkininkai turi e, tai atsižvelgti. Tai yra veiksmingumas apsidraudimo ir optimalus apsidraudimo koficijantas. E, veiksmingumas apsidraudimo yra susijęs su ateities susitarimais. Reikia turėti galimybę įvertinti, kaip ateities sandoriai gali padėti valdyti riziką. Taip pat reikia tokiu būdu bus lengviau tokiu būdu apspręsti, koks yra optimalus apsidraudimo koeficientas. Ūkininkai turi būti suprasti ir jie turi patys suprasti, kad tie elementai yra svarbus ir jeigu tai bus, tai aš esu įsitikinęs, kad ūkininkai sustiprės finansiškai. Dažnai Mes e, kalbame apie kainos lygį. Tai yra svarbu ir suprantama, bet taip pat reikėtų kalbėti apie kainų kintamumą. Aš e, pradžioje, pirmoje skaidrėje, e, norėjau parodyti, kad kai, kintamumas kainų yra susijęs su kapitalo kaina. Ir reikia užtikrinti, kad ūkininkas turi pakankamai kapitalo, kad jis galėtų novatoriškai dirbti. Ir taip pat, norint sėkmingai dirbti, reikia sugebėti valdyti riziką. Norėjau paminėti neseniai mūsų atliktą tyrimą. E, kas vyko ūkiuose per pastarosius dešimt metų? Mes e, e, sugrupavome ūkius pagal jų rezultatus. Ir labai įdomu tai, kad tam tikra grupė ūkininkų visuomet geriau dirba, bet tai sus, nesusijęs su dydžiu ūkiu. Pirmiausia, tai yra susijęs su galimybė valdyti riziką. Tai yra labai įdomu. Pajėgumai, gebėjimas gyvendyti rizikos valdymo planą yra lemiamas veiksnys, kuris parodo, ar nuosekliai ūkininkas e, yra aukščiau kitų ūkių. Ką reikia daryti? Mes turime patvirtinti priemonių planą. Manau, kad e, darbo grupė puikiai padirbėjo, jie apibrėžė iššūkius, dabar reikia įgyvendinti atitinkamas priemonės. Įdomu pastebėti štai, kad darbo grupė dažnai mini JAV kaip pavyzdį. Tačiau žinios apie ateities sandorius, rizikos valdymą egzistuoja Europoje. Būtent amerikiečiai atvyksta į Europą, kad pasisemtų žinių iš mūsų. JAV geriau naudojasi tomis žiniomis negu mes ir geriau jas pritaiko praktiškai ūkių lygmeniu. Taigi Įdomu tai, kad mes turime pirmiausiai kurti infrastruktūrą. Ką tik kalbėjęs prelegentas e, minėjo atskaitomybę kainų srityje. Tai labai svarbu. Ir kai ta priemonė bus įgyventa, mes turėsime labai gerų galimybių užsitikrinti stiprius ūkius ES. Labai ačiū. Dziękuję. Taip jį paprašyme. Labai dėkuoju. O dabar suteiksime uh, po dvi minutės visiems mūsų koordinatoriams. Prašau, panas Dės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau visus pasveikinti su naujaisiais metais. Linkiu visiems e, sveikatos, laimės 2017 metais ir perduosiu žodį Mišeliui, nes jis paprašė, kad jam būtų leisti pasisakyti, nes jis pato turės išeiti. Prašau. Ačiū. Ačiū, Albertai. Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, darbo grupės nariai, gerbimi kolegos. Aš norėčiau padėkoti kolega Albertui Des už tai, kad jis suteikė man galimybę dabar pasisakyti, nes aš pato turėsiu išeiti. Iš tikrųjų, išgyvename gilią krizę žemės ūkio sektoriuje ir, ponė Gesen, jūs kalbėjote apie jūsų darbą ir man atrodo, kad jūs tikrai nuveikėte labai naudingą darbą. Mes kalbame apie diskusijas tiekimo grandinėje ir aš matau, kad jūsų išvados dėl konkurencijos teisės, dėl e, to, kas vyksta tiekimo grandinėje, pridinės vertės, kūrimo grandinėje yra tikrai labai naudinga. Žemės ūkio e, ministrų taryboje buvo kalbėta apie tai, kad e, iš tikrųjų mes dabar turime daugiau galimybių veikti. Ir mūsų knygai laukia konkrečių ir greitų atsakymų e, priemonių, kurios padės tos kurti pusiausvėrą tikimo grandinėje, kad e, taip galima būtų užtikrinti ir, ir ūkininko gyvybingumą, ekonominę veiklą ir padėtų jiems valdyti rinką. Ir mes manome, kad Reikia be abejo kalbėti ne vien apie konkurencijos teisę, du štai yra atsakinga taryba ir komisija. Da, tarp kitko, reikia da, įtraukti visus veikėjus į šį darbą tam, kad galima būtų supaprastinti visas taikomas priemonės ir aš komisijos narys jau pasiruošęs su jumis bendradarbiauti per kitas atinančias savaitės ir aš manau, kad vasario mėnesį vykstantis viskime su ponio Vestinger bus puikiai galimybė mums šius klausimus išsamiau aptarti. Mes taip pat turime kalbėti apie didesnį skaidrumą ir apie tiekimo grandinę ir apie nesažiningą priekybos praktiką. Reikia užtikrinti, kad e, viskas būtų skirstama e, tikimo grandinėje sąžiningai. Mes stebėsime, kaip jūs e, dirbsite ir kartu galėsime taip pat galėsime prisidėti prie žemės ūkio politikos reformos. Mums reikia skaidresnių pasiūlymų, reikia tokių pasiūlymų, kurie atkurtų pusiausvyrą tiekimo grandinėje. Tai būtų naudinga ir vartotoja, vartotojams. Ir ta, čia reikėtų taip pat galvoti apie, da, apie tiesioginės išmokas, kodėl kurių deramasi tai kas 5-7 metai, arba apie antro ramšio priemonės. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad mums reikia užtikrinti, kad sektorius būtų kuo atsparesnės. Dėkoju. Ponio Dikaster nėra, taigi toliau kalbės ponia Agijera. Ačiū. Ačiū, gerbiamasis komisijos nariai, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti uh, Jums ir sveikinu kolegas naujaisiais metais. Mūsų koordinatorius negalėjo atvykti, todėl aš kalbėsiu jo vardu. Dėkoju Jums už Jūsų nuveiktą darbą, nes Jūsų darbo patiktos išvados iš tikrųjų yra labai įdomios. Kaip ir pasakė ponas Dantan, iš tikrųjų Jūsų gvildentos temos atitinka ir mūsų, mums rūpimas temas. Ir Aš manau, kad e, savanoriškos priemonės be abejo yra geras dalykas, bet jų kartais nepakanka, ypač kai kalbame apie nesažiningą konkurenciją, apie nesažiningą priekybos praktiką ir apie panašias problemas. Mums reikia padaryti viską, kad ūkininkų pozicija, dėry, pozicijos darybose būtų kuo stipresnės. Ir mes Socialistai, gerbiamasis komisijos nariai, manome, kad iš tikrųjų reikėtų atkurti pusiausvyrą tiekimo grandinėje. Ir kai kurios valstybės narės ėmėsi tam reikalingų priemonių, ir Spanija, pavyzdžiui, taip padarė. Tačiau vargu, ar vien tokių nacionalinių priemonių pakaks, nes mes kalbame apie padėtį bendroje rinkoje. Ir mes. Uh, nepaisant visų Ispanijos vyriausybės pritaikytų priemonių, patyrėme e, krizę pieno sektoriuje lygiai taip pat kaip ir kitos šalis. Taigi mums reikia bendrų priemonių. Ir aš manau, kad jūsų e, darbo išvados iš tikrųjų yra vertingos. Mums reikia taip pat ir didesnio aiškumo dėl konkurencijos. Čia da, e, šioje srityje dar daug ką galima būtų patobulinti. Kooperatyvai, jų vaidmenį taip pat reikia apsaugoti. Ir kooperatyvai turėtų išlikti kaip tokia teisinė galimybė ūkininkams burtis, nes jie yra labai naudingi. Ir, ponia Gysin, jums labai konkretus klausimas. Kokį vaidmenį turėtų vaidinti tarp profesinės organizacijos ES lygmenių visame šiame darbe? Nes žinome, kad nacionalinių ir regioninių lygmenių šios organizacijos veikia neblogai, bet gal mums reikėtų daug skatinti tarp profesinių asociacijų veiklą ES lygmenių. Ponas Huitema. Ačiū, ponė pirmininkė ir ponė Gisenai, dėkuoju Jums už Jūsų prezentaciją. Ir taip pat norėčiau padėkoti Jums už parengtą ataskaitą. Aš manau, kad ši ataskaita yra labai aiškiai surašyta, da, joje yra uh, labai aiškiai išdėstėte pasiūlymą ir taip yra labai naudinga mums politikams. Ir kaip ir sakė, ką tik kolegė, mums labai rūpė konkurencijos teisė. Nuo 2013 metų naujoje žemės ūkio politikoje buvo numatytos nuostatos, kurios sudarė ūkininkams galimybės burtis ir bendradarbiauti. Bet panašu, kad šios nuostatos nepasiteisino. Supirkėjai galėjo pasinaudoti savo padėtimi, tačiau ūkininkams nepavyko išnaudoti tokių asociacijų bendrų organizacijų galimybių. Taip yra gal dėl to, kad jie neturėjo pakankamai informacijos, nežino, kaip galima buvo tai daryti, todėl reikėtų da, tokią informaciją ūkininkams teikti aktyviau. Toliau, konkurencijos teisė. Ir kokias konkurencijos taisyklės jūs parekomenduotumėt mums, Europos, Europos parlamentarams, kaip svarbiausias? Kam turėtume daugiausia skirti dėmesio? Ir kokie yra ryšiai tarp žemės ūkio ir konkurencijos generalinių direktoratų? ir kaip mes galėtume su jais bendarbiauti tam, kad užtikrintume, kad būtų pateikti konkretūs pasiūlymai. Toliau, rizikos valdymo priemonės. Aš manau, kad kai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką, ypač globalizacijos kontekste, labai svarbu yra užtikrinti, kad mūsų ūkininkai būtų kuo atsparesni, kad jų pozicijos būtų kuo atsparesnės, jų atsparumas būtų kuo didesnės. Turime suteikti e, jiems reikalingas atsparumo stiprinimo priemonės. Reikėtų galvoti, pavyzdžiui, apie tai, kaip galima būtų ko geriau vertinti riziką, pavyzdžiui, kad keisis netikėtai kainos. Mes pateikėme Niderlanduose tam tikrus pasiūlymus paukininkams, tačiau kažkodėl jie ūkininkų nesudomino. Ir matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, taikomos yra draudimo priemonės. Bet e, vėlgi mažai e, ūkininkų jomis naudojosi. Ir tik keliose valstybėse narėse buvo bandyta pritaikyti antrojo ramšio e, priemonės. Ką jūs siūlote daryti tokiu atveju? Ar, da, ar draudimas turi būti da, perkeltas į antrą da, ramstį ir ar reikia imtis priemonių nacionalinių ES lygmenimis? Ir dar vienas klausimas. Ūkininkai JAV, panašu, kad jie turi geresnės e, priemonės, tobulesnės priemonės. Mes e, Europoje, manau, galėtume taip pat parengti neprastesnės priemonės, nes turime iš tikrųjų nemažai žinių. Uh, gūja Sosbons kartai. Man atrodo, kad nėra jokių, jokios, jokių ženklų, kad 2017 metais e, nestabilumas rinkose bus mažesnės nei praeitais metais. Nereikia pasakyti, kad kaip tik e, atvirkščiai. Po, Visi ženklai dabar rodo, kad 2017 e, metais ūkininkai susiturs dar su didesnė kainų nestabilumu ir sukretimais. Taip gali atsitikti ir dėl breksito, ir dėl kitų politinių pokyčių, kurių, kurie yra įmanomi mūsų politikos padangė. Taigi, Sukretimų mūsų laukia nemažai, bet klausimas dabar yra toks, kas nuo jų nukentės arba kas absorbuos uh, tų sukretimų sukeltą jėgą. Mes manome, kad panašu, kad kol kas visą naštą turės prisimti ūkininkai. Nebent mes, tai yra vyriausybės, Europos komisija ir mes, Europos parlamentas, pasakysime, kad tiekimo grandinėje yra labai daug veikėjų lab, per labai daug e, veikėjų e, pereina maistas, kol patenka į mūsų, į mūsų stalą. Ir jei visi jie gali užsidirbti iš to, gal jie turėtų taip pat prisimti ir dėl kalinio stabilumo kilančią naštą. E, aš žinau, kad ir keulienos ir jautinos sektorių gamintojai nuolat skundžiasi kad jų kainos, jų produkcijos supirkimo kainos sumažėjo beveik per pus, tačiau kai aš einu į vietos parduotuvę, matau, kad tenai kainos tikrai nemažėja. Taigi mes e, turėtume, e, manau, daugiau dėmesio skirti e, kitiems tiekimo grandinės subjektams, nes jie labai dažnai spaudžia mūsų ūkininkus. Pamirškite apie kažkokias savanoriškas drausminimo uh, uh, priemonės taikomas uh, neva mažmeninkų tarpe. Ne, turime imtis privalomų priemonių tam, kad mažmeninkai neverstų mūsų ūkininkų parduoti savo produkciją už mažesnę kainą nei savykainą. Ponas Hausling. Taip, mes tęsame diskusiją ir. Matau, kad siūlomos yra tos pačios senos e, priemonės. Mums reikia politinių, e, politinių veiksmų. Jau buvo kalbėta apie konkurenciją. Neužtenka vien pasakyti, ar reikia mums konkurencijos, ar, nere, ar nereikia konkurencijos. Iš esmės mes pritartume, sutartume dėl daugelio dalykų, tačiau matome, kad e, kalbame, bet jokios pažangos nėra. Ir pieno krize labai aiškiai parodė, kad kokia yra situacija. Rinkos nustato kainas. Ir galime ieškoti įvairių apibūdinimų, kaip galime apibriežti tai, kas vyksta šiuo metu rinkoje, bet akivaizdu, kad rinkoje galioja vienaip ir kitaip paklausos ir pasiūlos dėsnės. siūlomi sprendimai tiesiog yra kartojami, nieko naujo nėra. Kalbate apie ateities sandorius. Aš nebejoju, kad e, spekuliantams e, tikrai būtų labai įdomu išgirsti tai, ką jūs sakėte. Ateities sandoriai pasiteisina, kai supirkinėjami yra kviečiai, pavyzdžiui, bet kai kalbame apie greitai gendančią produkciją, tuomet vargu, ar tai e, būtų geras sprendimas. Negalima tiesiog viename sektoriuje taikomą sprendimą pritaikyti kitur. Kooperatyvai, gamintojų organizacijos. Viskas e, skambėtų labai gražiai, tačiau jeigu kooperatyvai neturi vietos rinkoje, tai kam jie yra reikalingi? Ir matome, kad Vokietijoje kai kurie stambiausi kooperatyvai da, a, e, gauna mažiausias supirkimo kainas. buvo pritaikytos tam tikros ribojamosios priemonės, bet jos buvo pritaikytos tik tai nedidelė pieno, nedidelėms pieno apimt, apimtims. Taigi aš manau, kad mums. Ačiū. Dabar ponas Agnių, ačiū pirmininkas. Kalbant apie darbo grupės ataskaitą, tai čia nukrypstama į tokias rytis, kur galbūt ES neturėtų kištis. Tokia būtų, pavyzdžiui, e, kompetencijos neturėjimas komercinėje teisėje. Kai kurios e, rekomendacijos turėtų būti panaudojamos būtent čia, bet čia net nėra kompetencijos. Vėlgi, kalbant apie e, kapitalo nuolaidas, pajamų, mokesčius, vėlgi tai yra valstybinarių kompetencija ir mes įtakos čia padaryti negalime. Taip pat yra skyrius kainų informacijai. Daug kas daroma čia srityje, ūkininkai žino, ką jie uždirba. Žmonės žino, ką uždirba ūkininkai už cukrinius runkelius ar kitus dalykus. Kita vertus, kitoje skalės pusėje visi žino, kokie kainuoja šie dalykai parduotuvėje. Reikėtų pono iš uh, prelegento pavyzdžių, apie ką jūs čia kalbate. Ar tai, ką perdirbėjams moka per, supermarketą ir panašiai. Čia buvo kalbama apie kažkoks prižiūrėtojas e, tų kodeksų vykdymo. Jungtinėje karalystėje aš nenorėčiau, kad pasikeistų mūsų praktika. Manau, kad mes esame kompetitingi visą tai daryti patys ir nemanau, kad reikia čia pakeitimų. Paminėta perkyb, ateities sandoriai. Nustebau, kad e, ponas Hausling e, priešinas tam. Šie dalykai veikia ir jie veikia gerai. E, aš stebiuosi, kad čia Europos Sąjunga dabar nori kalbėti, kad reikia užkirsti kelią spekulacijai, tačiau tie sandorių rinkos neveikia, jeigu nėra spekulacijos. Jeigu norite atsakyti, atsikratyti kainų kintamumo, tai yra vertikali integracija ir galime susijęti pašaro kainą su tam tikrą kainą, jeigu e, pašarų kaina padidėja, automatiškai supermarketas man moka daugiau už kiaušinius. Tai, pirminkė, jūs mosuojate jau plaktuku, atsiprašau, jeigu per ilgai kalbėjau. Ačiū ponas Uozo. Ačiū, ponė pirminkė, komisarė, kolegos. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūsų su tam tikrais išvadų aspektais. Reikia didesnio lankstumo ir rizikos valdymo. Taip pat kai kurios nuostatos dėl prekybos praktikos, e, sąžingos praktikos e, e, padrasina, kaip sakiau, tarptautinių rinkų liberalizavimas gali būti naudingas. E, tačiau tuo atveju, kai e, išsivystimo lygmuo tarp šalių yra palygintinas, tai ko reikia Europos Sąjungai? Reikia e, imti, užtikrinti sąžiningas prekybą ir su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui. Komisija yra prieimus e, sprendimų, kurie e, palengvina sąlygas, pavyzdžiui, Tuniso gamintojams mūsų atžvilgiais. E, o tos trečiosios šalis nesilaiko tokių pačių taisyklių kaip ir mes. Ir toliau. Kada nustosite taikyti tokią palankumo politiką trečiosiam šalims ir apsaugosite valstybės, valstybės narių rinkas? Toliau panas ten ir kalbėjo apie e, žemės ūkio politikos pirmiausia tiksla užtikrinti maisto produktų tiekimą. Ir e, reikia nepamiršti, kad e, tam įtaką daro taip pat ir migracijos srautai. ir lengdami naują žemės ūkio politiką, kokį vaidmenį matysite čia migrantams? E, manau, kad e, tą sistemą reikia padaryti tokia, kad ji būtų e, valdoma. Ačiū. Dabar prašytume pirmininką ir komisarą atsakyti klausimus. O po to išklausysime parlamento narių klausimų ir komentarų. Taigi prašau, jeigu sutiksite, suteiksime žodį komisijos nariui ir ponui Gisenui. Nežinau, kokia tvarka jūs norėtumėte pasakyti. Galbūt šį kartą ponas komisijos narys. Gerai, prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems už konstruktyvės pastabas. Ir padėkoju ekspertams iš įvairių organizacijų. Manau, kad skaičiai, kuriuos patikė kopa pirmininkas, rodo problemos dydį. Ir aišku, dėl, tai yra priežastis, dėl ko įkūrėme šią darbo grupę, kad būtent, būtent pasustipriname ūkininkų pozicijas kitų daly, rinkos dalyvių atžvilgių. Nes uh, ūkininko gaunama marža palyginti su kitų maržomis yra e, labai svarbus dydis. Aišku, mes darom viską, kad paskatinume gamintojų organizacijų svarbą ir nemažai buvo kalbėta apie rinkos skaidrumą ir gamintojų organizacijų vaidmenį šiuose rekomendacijose. Čia kalbame apie konkurencijos klausimus, kurie paminėti, ką minėjo panas Danta. 28 e, vasario kartu su pana Vestiger konkurencijos e, komisare kalbėsime apie tai, kaip geriau spręsti šios klausimus žemės ūkio srityje. Visi minėjo e, kai kurios dalykus panašiai ir apie kiekvieną užduotą klausimą ar komentarą nekalbėsiu. Jūs paminėjote privalomas kainų ataskaitas, duomenų standartizavimą, skaidrumą, duomenų kokybės klausimus kapitalo kainą. Tikriausiai visi žinote, kad tai na, pabrėžia komisijos tarnybos taip pat, kad e, valstybės narėse ir Europos investicijų bankas dar nepakankamai, kad būtų sukurti ūkininkams padedantis finansiniai instrumentai. Tai pradeda gerėti šis rytis, tačiau turime dar ilgą kelią profesorius Penningsas minėjo rizikos valdymą, kintalumą, kapitalo kainą. Ir jis paminėjo jungtinės valstijas, kaip jie panaudoja mūsų žinias, tačiau mes jų nepanaudojame pakankamai gerai. Į tai reikia atsižvelgti ir pasitengsiu išsiaiškinti daugiau, ką jis čia turi galvoje. Dėl koordinatorių ir parlamento narių klausimų, manau, kad visi stinka, kad reikia veiksmų mes esame pasirengę svarstyti tokių veiksmų galimybę, tačiau mes dirbame kartu su augimo ir konkurencijos direktoratais šiais klausimais. Ir komisijos kolegijoje reikia kelti, reikia kalbėti apie pasiūlymą, kuris susilauktų visų pritarimo ir parlamento, taip pat ES veiksmai reikalaujami gana garsiai, išskyrus poną Agnių, ko taip pat buvo galima tikėtis, tačiau dėl kainų sugretimų, ką minėjo panas Karti, galima, negalima nuspėti ateities, nors situacija gerėja tose sritise, kur buvo problemų, pieno ir keulienos sritise. Aišku, jautienos gamintojai taip pat patirs tam tikrų sunkumų, ypač tada met, jeigu e, gamybos pajėgumai yra iš Europos Sąjungos ribų, e, Brexit e, procesas taip pat gali padaryti čia savo įtaką. Na ir klausimai keliami ataskaitoje ir rekomendacijos, kam jūs, man atrodo, pritarėte daugiausia. Negirdėjau, kad kas nors būtų sakęs, kad reikia dar papildomų kažkokių rekomendacijų. Taigi tai rodo, kad ekspertai padirbėjo gerai ir bent jau patikė rekomendacijų sąrašą, kur galima svarstyti, kokių veiksmų imtis teisėje, kurios prasme. Tai yra nepriklausoma ataskaita. Turiu pabrėžti tai, mes prašome visų, e, prašome visų žvelgti į tai būtent per šią prizmę ir galvoti, kokias rekomendacijas galime panaudoti e, ūkininkų, ūkininkų naudai, ūkininkų labai einige Fragen aufgreifen, zum Schluss aber. Pirmininkė, aš norėčiau paminėti keletą klausimų, kurie buvo iškelti, bet galėtume suteikti žodį daktarui Jugeš, kuris pakalbėtų apie ateities sandorių klausimus. Tačiau pirmiausia, pavanyčiau atsakyti kai kurios iš klausimų. Aišku, kad dabar parengu šį, šią ataskaitą, bus komisijos eilė imtis veiksmų. Įvairios parlamento palinės frakcijos reiškia tam tikrą paramą ir mes padėsime jums taip pat, kaip tik galėsime, darant spaudimą, teikiant pasiūlymus. Pane Garsija kalbėjo apie tarpšakinių organizacijų vaidmenį. Ispanija pirmavo šios rytėje palyginti su kitomis šalimis, Vokietijoje čia yra sunkumų, mums nepavyko rasti modelių, kurie veiktų sėkmingai. Tačiau mes raginame gamintojų organizacijas apie tai galvoti, galvoti apie šakinės organizacijas, nes tai yra galimybė jų darbę siekiant susitvarkyti su rinka, kuri yra šiuo metu gana netvarkinga. Tai būtų pozityvus signalas. Tačiau Jis turi kilti iš valstybių narių pusės. Antras komentaras dėl gamintojų organizacijų ir konkurencijos. Taip, yra žemės ūkio ir konkurencijos direktoratai, kurie palaiko dialogą. Mes tą galime siūlyti, kad 15 procentų viršinė riba būtų panaikinta, jeigu gamintojų organizacijos turi 33 procentus rinkos, tai aš nemanau, kad teisinga apsiriboti tik pusę šios rinkos. Manau, kad gamintojų organizacijos turi imtis veiksmų, reikia aiškių sprendimų ir šiaip aiškumo. kai ateities, dėl ateities sandorios e, rinkos ir e, rizikos valdymos, tai galbūt galima pasimokyti iš JAV, e, galima kai kurias rekomendacijas išplėtoti plačiau. Pakomentuosiu, ką sakė ponas Oisling. Žinoma, kainos ir kiekiai tarpusavėje saveikauja. Bet ar čia individualus ūkininkai ar organizacijos ar e, valstybės turi tai reguliuoti. Tai, matau, turi reguliuoti e, rinką. Tokia patirtis yra iš situacijos pieno rinkoje ir e, kiaulienos kainų atsigavimo, kurios neseniai buvo labai mažos. Pone Agniu, vertikaliai integracija, integracija gali būti pavojinga. ir ji gali kelti pavojų ūkininkų nepriklausomumui, jeigu jie bus, taps priklausomi. Tačiau reikia kaip galima daugiau skaidrumo ir reikia, kad ūkininkai galėtų dalyvauti visapusiškai vertės grandinėje ir kad jie pasinaudotų tą pridėtinę vertę. Ir galiausiai mes nenorime protekcionizmo, mes to nenorime, norime atvirų rinkų. Ir aš manau, kad tai e, išliks svarbiausių aspektų mūsų toliausiame darbe. Aš manau, kad rinkos atsigaus. Toliau ekspertai, prašom. Pone Juhaš. Dėl skaidrumo rinkoje. Pirmiausia, apie sąnaudas. Jos labai didelės renkant duomenis. Nereikia didinti dar tų sąnaudų. Reikia e, harmonizuoti, standartizuoti duomenų rinkimą reikia racionaliau naudoti lėšas, būtent to mes norime, o ne, kad tai kainuotų brangiau. Antras dalykas. Reikia paaiškinti, kodėl reikia rinkti duomenys ir kodėl pakeitimų reikia. Pirmiausia, politikos tikslais, bendrosios žemės ūkio politikos tikslais buvo e, renkami duomenys, bet informacija ūkininkams e, tai labai svarbu ir kitiems tiekimo grandės nariams. E, ūkininkams po oro prognozių ir panašių dalykų trečia pagal svarbą yra informacija, duomenys. Reikia daugiau standartizuoti, derinti tuos duomenis ir informaciją renkimą ir reikėtų akcentuoti ūkininkų poreikius ją renkant. Būtent tai mes rekomenduojame, o ne kažką kito. Labai ačiū. E, matau, kad komisijos narys norėtų atsakyti ponui Liuosiu. E, buvo minėtas e, alyvų aliejus Tunise. Buvo e, numatytas laivas dviejų metų ir 30 tūkstančių tonų kiekis, bet tik 19 tūkstančių buvo įvežta. Taigi, pietuose Europos tikrai neiškraipyta rinka. Antras e, dalykas buvo paminėta pagalba Afrikai buvo strateginis sprendimas e, priimtas, kaip mes galėtume padėti Afrikai ir padėti ūkininkams, kad neatsirastų ateitie daugiau dar spaudimo ar problemų Europai dėl migracijos bangos. Ir padedant e, valstybių narių įnašams, skiriamiems e, užjūrio vystomai pagalbai, e, daug dėmesio skiriama ūkininkams, pirmiausia, moterims Afrikoje, kad būtų plėtojamas ūkininkavimas, ger, veiksmingesni metodai, kad būtų saugojimo patalpos e, sta, statomos. Žinome, kad daugėja labai greitai gyventojų Afrikoje, reikia imtis priemonių. Uh, Ir ateityje, jeigu nebus sprendžiamos problemos, gali kilti dar desnė e, migracijos banga, bet dėl kitokių priežasčių negu šiandieną. Ir taip pat e, norint padėti, e, ūkinį, padėti migrantams vietoje kaimo plėtros programuose galima įdėkti tam tikrų korekcijų, tą gali daryti valstybės narės. Uh, pavyzdžiui, ar e, būsto suteikimo srityje, ar teikiant kitas e, paslaugas e, migrantams, galima numatyti galimybės, yra galimybių koreguoti nuostatas kaimo plėtros programų. Labai ačiū. Dabar po pusantros minutės suteiksiu žodį visiems kitiems nariams komiteto. Ponas Des, pusantros minutės, bet ne daugiau. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju už visą atliktą darbą. Aš parlamente dirbu 12 metų ir visą tą laiką raginau patvirtinti teisėkros priemonių atitinkamų. Labai gerai, kad numatyta dabar siūlyti 30 dienų atsiskaitimo laikotarpį pieno, mėsos, daržų augintojams, tai būtų labai gerai. Negalima keisti vienašališkai sutarčių ir mm, dali, apribojimas e, rekla, dalyvavimo reklamoje ir kiti dalykai, mm, ar priemonės, kurios būtų neskaidrios, turėtų būti e, draudžiamos. E, prievalių dėl neparduotų produktų bus atsisakyta ir dar vienas svarbus dalykas, ypač smulkiesiems ūkininkams ir kooperatyvams. Būtent tai, kad prekės ženklai ar gaminiai turi um, numatyti ženklinimą, kuriame būtų kilmė nurodyta. Panašiai kaip yra su cigaretėmis. Ir skaidrumo dalykai labai svarbu čia, nes prekybos ženklai uh, prekės ženklai yra viena iš neskaidriausių e, sričių, niekas nežino, kas yra gamintojas ir sertifikavimo procedūros metu reikia į tai labai e, atidžiai pasižiūrėti ir mes pateiksime atitinkamus pasiūlymus raštu. Pone Dėlė. Dėlė, Ačiū, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Noriu padėkoti darbo grupiai už darbą, už išvadas. Taip pat norėčiau padėkoti komisijos tarnyboms, nes aš rengiau pranešimą apie bendrosios žemės ūkio mm, politikos priemonės skirtas rinkos kintamumui sumažinti ir bendravau su komisijos darbuotojais ir sulaukiau iš jų daug pagalbos. E, jūs savo ataskaitoje aptarėte įvairias problemas e, ir kalbate apie tai, kad kai kurias reikia spręsti greičiau, norint užtikrinti deramą ūkininkų vietą tiekimo grandinėje. Ir reikia kovoti, pavyzdžiui, su nesažininga prekybos e, praktika, reikia netaikyti tam tik bendrų konkurencijos taisyklių ir 40 straipsnį reikia e, pirmiausia gyvendinti, e, kur, kad būtų galima numatyti ūkininkams tam e, tikrą vietą. Ir reikia pasakyti, kad sutartis užtikrins geresnę pusiausvę tarp skirtingų maisto grandinės veikėjų ir reikia stiprinti profesijos organizacijas, tarpšakinės organizacijas, kad būtų galima užsitikrinti stipresnės pozicijas e, pasirašant sutartis. Ir e, tai turėtų būti padrasinantys ženklai, galvant apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį. Ir mes iš tarybos ir iš jūsų komisijos nariai laukiame konkrečių pasiūlymų ir aš e, dirbsiu toliau, pirmiausia, naujosios žemės ūkio politikos srityje ir Aš tikiuosi, kad mūsų darbai atsispindės taip pat ateityje formuojant pasiūlymus. Jūsų pranešimas yra e, tikrai labai svarbus, labai svarbia tema rengiamas dabar ponia Maginės. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie pasisakė. Norėčiau pasakyti vieną pastebėjimą ir nekalbėsiu daug apie neskaidrę, nesažinę prekybos praktiką, bet kai ką pasakysiu. Jūs labai komisijos nariai atrodo atsargiai veikiate. Kodėl taip yra? Jūs sakote, ką reikia daryti, bet e, dažnai minite E, pramonės generalinį direktoratą, tačiau reikia pirmiausiai kalbėti apie bendradarbiavimą su aplinkosaugos direktoratu, nes jie atsakingi už tvarumą ir panašius klausimus. Toliau dėl e, bendrosios žemės ūkio politikos ateities ir pasiūlymų 190-193 paragrafai labai uh, išsamei kalba apie tai ir aš norėčiau paklausti, ką Jūs galvote apie pasiūlymus dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities, nes ataskaitos autoriai savo, kad reikia mm, taikyti skirtingas e, priemonės rinkos, o atsisakyti ir atsisakyti tiesioginių išmokų. Ir ką Jūs galvote apie tai? Pone Makinės parengė nuomonę apie nesažiningą prekybos praktiką ir manau, kad darbo grupė tikrai susipažinusi su šio pranešimu. Pone Kjostinger, mes e, laukiame, kol bus pristatyti tyrimo rezultatai. Sutinku su tuo, kad sakė ponas Gyzen, mes visi norime, kad e, rinkos suvaidintų savo vaidmenį, tačiau matome, kad dominuoja monopolijos. Ir ūkininkai dažnai negali užsidirbti, kad galėtų gyventi, pragyventi normaliai tiek rytuose, tiek vakaruose šeimų, kaip patiria didžiulį spaudimą ir jų pasišlikimas atsidūrė pavojuje. Atsiranda vis daugiau taisyklių, kurių reikia laikytis, pavyzdžiui, gyvūnų gerovės standartai ir panašiai. Ir žmonės nebegali išgyventi, esant dabartinėms rinkos kainos. Atsirado disbalansas didžiulis ir nėra pakankamai priemonių, kurios leistų spręsti problemas. Dėl to padėtis e, tampa vis sudėtingesnė. Aš norėčiau paklausti komisijos nario, ar nereikia numatyti grafiko, pagal kurį būtų gyvendamos rekomendacijos. Pavyzdžiui, savanoriškos sertifikavimo sistemos ir panašiai. Daugybė diskusijų vyko apie tai. Komisijos darbo programoje yra uh, numatyta imtis žingsnių dėl rinkos skaidrumo, sutarčių taikymo, nesažiningos prekybos praktikos ir konkurencijos teisės. Manau, kad reikia teisėkros iniciatyvų ir norėtume jas pamatyti šiais metais. Dėkoju Norėčiau e, komisijos nariui ir kitiems palinkėti laimingų šių metų, kalba ponė Rera Garsie, nes e, bus pateikti pasiūlymai ir šiais metais mes turėsime dirbti. Taigi, uh, E, tikiuosi, kad tie metai bus tikrai geri ir jums, ir mums. Bendroji žemės ūkio politika, apie tai kalbame. Aš norėčiau kalbėti apie rizikos valdymą šiame kontekste, e, tai susijęs su draudimu ir tarpusavio e, fondais, kurie neturėtų pakeisti, bet papildyti tiesioginės pagalbos priemonės, e, pagalbos priemonės, kurios egzistuoja dabar. Ir reikia tai taikyti nacionaliniu mastu, nes dabar mes neturėtume sugriauti tų dalykų, kurie pasiteisina. Aš norėčiau paklausti, ką mano uh, apie tai komisijos narys. Kitas dalykas - observatorija dėl informacijos apie kainas. Dabar e, pieno, mėsos sektoriai egzistuoja tos observatorijos ar stebėjimo centrai. Ir žinome, kad dėl kainų yra situ... E, labai problematiška situacija. E, dėl to, kad yra labai daug neiškumo, nes saugumo jausmas atsiranda, kadangi yra ir išorės veiksnių pavyzdžiui, epizotijos e, lygos atkeliaujančios iš e, trečiųjų šalių. Ir dar vienas dalykas - maisto grandinė. Pavyzdžiui, Ispanijoje mes turime tam tikras priemonės prieš e, tuos, kurie maisto grandinėje e, taiko nesažininką praktiką. Ir aš norėčiau, kad e, būtų greitai įdėkti panašus principai ES mastu. Pone Šrair, dėkuoju. Norėčiau pasveikinti darbo grupės narius, ataskaita tikrai puiki. Mes turėtume užtikrinti galimybės ūkininkams naudotis Junkerio fondo lėšomis, investicijų fondo lėšomis. Yra daugybė lėšų ūkininkai patiria E, didžiulės išlaidas ir dažnai negali pasinaudoti finansavimo galimybėmis. Dėl tiekimo grandinės Ar ūkininkas gali apsispręsti laisvai dėl savo žemės Austrijoje, Vokietijoje ir panašiai? Visi kalba apie tiekimo grandinę. Mes norime užtikrinti, kad ūkininkas galėtų išlaikyti savo galės, kaip ir buvusioje kooperatyvų sistemoje. Ar mes e, galime patvirtinti, kad taip ir bus, ar ne? Dėkoju. Ponas Būda. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau palinkėti visiems gerų metų. Uh, Aš noriu pasakyti, kad mes e, kalbame, labai gerai, kad kalbame apie tai, jog reikia sustiprinti ūkininkų vaidmenį maisto grandinėje. Kai kuriuos dalykus mes jau žinome ir reikia kalendoriaus, pagal kurį būtų įgyventintos e, jūsų rekomendacijos. E, bet paminėsiu Jums keletą e, faktų iš realybės. Pavyzdžiui, mano šalyje Rumunijoje yra patvirtintas įstatymas, e, kurios siekiama buvo sustiprinti tiekimo grandinėje ūkininkų vaidmenį. Pavyzdžiui, numatyti tam tikrai reikalavimai e, didiesiems prekybos centrams pirkti produkciją iš arčiausiai esančių ūkių, kad tai būtų gerai tiek gamintojams, tiek vartotojams. Ir vis tik tai paskirstimo grandinėje reakcija nebuvo tokia jau pozityvi ir buvo grasinama, e, kreip, kad bus kreiptasi į Teisingumo teismą. Keista, nes kitose valstybėse narėse egzistuoja panašios, panašus reikalavimai. Jeigu valstybės e, imasi aktyvaus požiūrio, tai bandoma jas tarsi bausti. Reikia padėti E, nes norima tuo tik tai sustiprinti ūkininkų vaidmenį tiekimo grandinėje. Mes turime ne tik tai kalbėti gražiai, bet ir siekti konkrečiai padėti jiems. Panas Dorfman. Dėkuoju. Darbo grupė atliko labai įdomų darbą. Dabar reikėtų e, numatyti gyvendinimo planą. Darbo grupėje už tai nebuvo atsakinga, bet mums tikrai reikia tokio plano ar kalendoriaus, kadangi kitokių, kitų atveju gali kilti pavojus, kad kažkur bus nukišta į lentyną visi pasiūlymai. E, buvo šiandien minėtas keletą kartų konkurencijos taisyklės, tai labai svarbu. Pagal dabartinės bendrosios žemės ūkio politikos taisyklės egzistuoja E, požiūris, kad reikia tiekimą stiprinti, jeigu žiūrėsime į daržovių sektorių, maisto produktų sektorių. Yra numatyta galimybė sutelkti jėgas su, gamybai, taip pat e, pieno srityje yra numatytos galimybės susitarti dėl gamybos kiek, e, kiekio. tam tikri produktai yra, tam tikri produktų atveju, kurių e, kilmė yra ženklinama. Galbūt tos pro sistemos galėtų būti pritaikytos ir kitiems produktams. Toks būtų įdomus galbūt požiūris, ponia Hoibuš. Dėkoju. Pone Gysenai. Jūs sakėte, kad e, norite, jog rinkoje būtų tam tikra, rinkose būtų tam tikra darna. Tačiau ištink, ištikusi yra krizė rinka. Kas apmokės už viską, pavyzdžiui, pieno gamintojai Vokietijoje? Vyksta struktūriniai pokyčiai. Ir žmonės E, negali įvykdyti sutarčių sąlygų, kadangi ūkininkų mažėja. Ir tai, ką jūs siūlote, turbūt nėra tokia jau gera mintis. Kalbėjome apie susitarimus, sutartis, ateities sandorius, bet e, netgi Prancūzijoje, kur naudojamos tokios sutartys, e, ūkininkai neužsitikrina, kad gaus pakankamai pajamų padengti savo sąnaudoms. Ir jeigu jie negali to užsitikrinti, jeigu tai neįtraukta į paskaičiavimus, tai kokia nauda iš tokių sutarčių? Kitas klausimas, kaip dirbsime, mes turime vertinti ūkininkus kaip lygiaverčius partnerius. kai kuriuose regionuose Vokietijoje e, pieno gamintojams yra sunku rasti perdirbėjus. Kaip galima užtikrinti e, teisingumą, jeigu jie ir susitelktų, tai bus tik vienas pirkėjas. Galimybė ūkininkams gauti paramos yra galimės nedidelės ir dėl to labai sunku kalbėti apie sąžininką konkurenciją. Tik, ponė Neuchel. Dėkuoju, visiems linkiu laimingų naujųjų metų. Manau, kad šis klausimas yra nepaprastai svarbus ūkininkams. Tai apie kalbame šiandien. Aš neseniai lankiausi Afrikoje konferencijoje. Ir e, girdėjau, kad e, nuolat buvo kartojama prekyba yra karas. Aš nežinau, ar tikrai taip reikėtų sakyti, bet žmonės taip galvoja. E, Ir manau, kad mes turėtume užtikrinti, kad mūsų prekybos partneriai turėtų lygiavertės, lygiaverčius ginklus ar priemonės, bet kol kas taip nėra. E, gamintojai ir vartotojai turi labai skirtingus ginklus. Jūs kalbėjote apie rinką, apie taisyklės, kurių reikia rinkai, apie rizikos valdymą buvo kalbama. Manau, kad turime labai aiškiai skirti tam tikrus dalykus. Jeigu mes norime užsitikrinti gerą rizikos valdymą, tai neturi būti susiję su problemus rinkoje. Tai siejama pirmiausia turi būti su politinės lygis, kaip kad su Rusija ar oro sąlygomis, bet ne e, norint išlyginti netolygumus rinkoje. Ar jūs galėtumėte plačiau apie tai pakalbėti? Viena sritis, e, kurioje būtinas deramas rinkos funkcionavimas, kur reikia užtikrinti, kad reikia. Tai yra tokia rinka kur, rinka, kur visi veikiai turėtų turėti panašias priemonės. Bet rizika neturi būti siejama su rinkos problemomis. Ar galite sureaguoti į tai? Su Flanagan. Ponas Flanagan. Na, mes turime padėti gamintojams ir jei mes to nedarysime, tuomet galėsime apšlėpim, kas yra smulkiai ūkininkai. Aš manau, kad mes turime iškelti svarbą klausimą ir labai gaila, kad GUE ir kiti kai, e, kairiųjų atstovai neuždavė šio klausimo. Kodėl ūkininkams labai sunku yra gauti prieigą prie finansavimo? Na, tikrai jie galėtų daugiau gauti e, lengviau gauti finansavimą, jei jie galėtų uždirbti pelną. Ir reikėtų negalvoti apie taip, kaip padėti dabar ūkininkams išgyventi tokią padėtį, kurioje gyvenam dabar, bet taip, kaip galima būtų padėti jiems užsidirbti pelną. Gamintojai turi turėti galimybę dirbti vienodomis sąlygomis su mažmenininkais ir su perdirbėjais. Tai bus paprastas atsakymas į šiandienos problemas. Bet ar esame politinės valios e, e, tam pasiekti, nes jei tokios politinės valios nėra, tuomet pas, pati svarbiausia tiekimo grandinės e, grandis išnyks. Bet yra ir gerų žinių iš maisto galima užsidirbti. Bet bloga žinia yra tai, kad šiandien tie pinigai patenka ne į tų žmonių kišenės ir mūsų prioritetas turėtų būti ištaisyti tokią situaciją. Panas Takula, ačiū, ponė pirmininkė. Žinome, kad kad daugėja privačių prekybos ženklų ta, skirtų maisto produktams ir matome, kad dėl to ir dėl to, kad labai, labai stiprus tam, tampa tam tikri mažmeninkų tinklai, jie gali diktuoti savo kainas. Problema yra dar ir ta, kad inovacijų maisto sektoriuje neužtenka. Ar jūs kalbėjote savo darbo grupėje apie tą grėsmę, kurią kūrė, kūrė maisto produktai, kurie parduodami su tam tikrų prekės ženklų, mažmenikų prekės ženklų problemas. Pane Gisin, jūs kalbėjote apie tiekimo grandinės pusiausviros e, atstatymą. Gal jūs galėtumėt pateikti mums konkrečius skaičius, kokiuose sektoriuose e, galima būtų pagerinti padėtį priiminant teisint aktus ir kaip priimami teisės aktai paveiks ūkininkus. Pane Miller. Müller. Dėkoju ir ačiū, ponė Gizinai, Jums už tai, kad pristatėte mums darbo grupės darbo išvadas. Jūs pateikėt konkrečių pasiūlymų. Aš manau, kad rizikos valdymas ir atsakomybės e, prisimimas yra dalykai, kurie neprieštarauja vienas kitam. Bet reikėtų dabar klausti, daug kur mes gausime tam pinigų. Aš tikrai nenorėčiau, kad pinigai būtų imami iš pirmojo ramščio, nes pirmasis ramstis tiesiog veikia ūkininkų pajamas. Aš manau, kad ateities sandoriai tinka tik tai, tai gali būti naudojami pieno sektoriuje. Bet nemanau, kad ūkininkai patys galėtų juos sudarinėti. Jei gamintojų organizacijos dėrėsis dėl kainų ir, ir produkcijos apimčių, tuomet reikėtų užtikrinti, kad ūkininkų interesams tikrai būtų atstovaujama. Ūkininkai vis dar, ko gero, nesuprato, kad jie vis dėlto yra verslininkai, turi aktyviau veikti e, rinkoje. Ir dar vienas dalykas, mums reikia da, did, užtikrinti, kad šeimos ūkiai da, e, žinotų, kad jie galės išgyventi, jie turėtų didesnį aiškumą. Nes mes norime, kad tokie ūkiai išliktų. Nepamirškime, kad ir mes Europos parlamente turime tikrai nemažai ką padaryti ir turėsime pritarti patiktiems pasiūlymams. Ponas Jar, aš taip pat norėčiau padėkoti darbo grupiai už jos darbą. Ir aš turiu prašymą ir daug klausimus. Ir pirmasis prašymas yra adresuojamas jums, komisijos nariai. Kolegos beje apie tai jau kalbėjo. Mes galime pasinaudoti šios ataskaitos išvadomis tam, kad parengtume konkrečius teisės aktus. Čia buvo kalbėta ir apie sutartys, ir apie privalomą, privalomas kainų nustatymą taisyklės, ir apie tai, kad reikėtų gerinti ūkininkų gamintojų padėtį, jų poziciją stiprinti tiekimo grandinėje. Tai yra labai konkretos dalykai ir mes turėtume juos išsamei aptarti su komisija ir konkrečiai su konkurencijos generaliniu direktoratu. Kai tik tai jums reikės mūsų pagalbos, komisijos, komisijos nariai, kreipkite į mus. Tikrai turime visi sutarkti savo pastangas. Toliau intervencijos, intervencinės priemonės. Intervenciniai mechanizmai, kurie taikomi šiuo metu, yra pernelik sudėtingi. Ar jūs e, galėtumėt pateikti mums kokį nors pasiūlymą, tai kaip galima būtų intervencijas pritaikyti kuo skubiau, tam, kad jos būtų veiksmingesnės? Ir antras klausimas. Jūs kalbėjote apie įvairius mechanizmus ir naują e, naujas e, sertifikavimo sistemas. Akivaizdu, kad ūkininkai turės atitikti tam tikrus reikalavimus. Ir e, jei mes ūkininkams pasakysime, kad jiems reikės e, gauti kažkokius sertifikatus, tai akivaizdu, kad mes dar labiau apsunkinsime jų galimybės konkuruoti. Prašau, turite vieną minutę. Aš nieko nenorėjau sakyti, da, bet norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo ką tik pasakyti. Dėl Tuniso. Jūs minėjote komisijos narį Alibogio aliejų iš Tuniso. Iš tikrųjų buvo sudarytas planas ir iš pradžių atrodė, kad jokių problemų nebus. Jūs sakėte, kad mes turime padėti Afrikai ir aš tam pritariu. Bet yra, yra kitų dalykų, kuriems aš negaliu pritarti. Ir beje, mano klausimas su jais yra susijęs. Europos uh, ūkininkai ir tie, kas Europoje da, dirba da, stiprindami žemės ūkį Europoje nepritarė mūsų susitarimams su Afrika, nes akivaizdu, kad taikomi reikalavimai nėra vienodi. Todėl negalime kalbėti apie sąžiningą konkurenciją. Nesvarbu, ar kalbėtume apie e, aplinkosaugą, apie maisto saugą, apie kokybę, apie e, su sveikata susijusius reikalavimus. Europoje galiojantis reikalavimai yra labai griežti, o kitos valstybės jų netaiko, kitos šalis. Uh, ir todėl ir iškyla problemų. Jei Tunise ar kitose Afrikos šalyse gaminami, gaminama produkcija būtų gaminama laikintis tokių pat reikalavimų kaip ir a, Europoje, nebūtų jokių problemų. Mes norime padėti Afrikai, bet mes tikrai nenorime taip pat ir iškraipyti konkurencijos, nes įsivaizdu, kad gamybos sąlygos labai skiriasi Afrikoje ir Europoje. Pone Petir. Ačiū, ponė pirmininkė. Darbo grupė pateikė savo rekomendacijas ir šios rekomendacijos galėtų padėti ūkininkams, galėtų padėti jiems sustiprinti savo pozicijas. Jei mes neskirsime dėmesio ūkininkams, tuomet aš nesuprantu, kas dar jais galėtų pasirūpinti. Mes negalime leisti, kad, kad niekas nebūtų daroma, nes apsirūpinimas maistų, tai reiškia ir ūkininkų padėtis, yra strateginės svarbos prioritetai. Ūkininkai nėra šiaip savo kokie nors verslininkai, tai yra žmonės, kurie saugo mūsų tradicijas. Todėl turime reikalauti, kad būtų taikomas jau galiojančios taisyklės. Mes jau turime direktyvą, nemažai direktyvų ir dire... valstybės narės turi perkelti direktyvas į savo nacionalinius teisynus ir matome, kad tai ne visuomet yra daroma. Ir taip pat e, da, noriu pasakyti, kad egzistuoja didžiul, didžiulis skirtumas tarp maisto produktų, kurie parduodami yra maisto produktų kokybės e, naujosios ir valstybėse narė, e, senosios valstybėse narėse. Šiuo metu iš tikrųjų egzistuoja labai daug nesažiningos prekybos praktikos. Mes matome, kad da, sutartys yra nutraukiamos, kad mažmenininkai, ypač tinklų atstovai tiesiog kartais nutraukia sutartys su ūkininkais be jokių priežasčių. Ir todėl aš manau, kad mes Europos Sąjungoje turime nustatyti labai griežtas taisyklės, kurios užkirstų kelią bet kokie nesąžininkai priekybos praktikai. Aš taip pat norėčiau pakviesti komisijos narį pagalvoti apie galimybę pakeisti nuostatas taikomas jauniems ūkininkams. Ir čia aš, gal, aš galvoju, kad tai būtų naudinga ne vien jauniems ūkininkams Kroatijoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje, nes jaunie ūkininkai labai aiškiai sako, kad, kad jie nebegalės ir toliau ūkininkauti, o mūsų gyvy, gyvenimas, kaimo gyvenimas priklauso būtent nuo šių ūkininkų. Pirmininkas. Na kągi, dabar norėčiau steigti žodį Airijos ūkininkų atstovui, kur yra mūsų svečias. O, oh, ok, pristart. Tai prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau uh, Pasidžiausiu, kad komisijos narys Filas Hauginas pažadėjo gyveninti šios ataskaitos rekomendacijas ir norėčiau, kad komisija kuo skubiau pateiktų kelio žemėlapio. Šiame dokumente kalbama apie tai, kad mums reikia didesnio kainų nustatymo skaidrumo ir apie būtinybę sustiprinti ūkininkų padėtį tikimo, maisto tikimo grandinėje komisijas siūlo nustatyti da privalomą da kainų atskaitomybę maistas, atsiprašau, jautin, mėsos, vaisių ir pieno sektoriams. Mes tam pritarėme ir taip pat pritarėme tam, kad būtų e, įgyvendinta nacionalinių lygmenių mažmeninės priekybos direktyva ir taip pat, kad būtų gyvendintos taisyklės, kurios užkirstų kelią nesažiningai e, e, priekybos praktikai. Praeitais metais Airijoje mes, nusta, mes nustatėme. Da, šią e, praktiką draudžiančias taisyklės, tačiau kol kas jos dar nepasiteisino. Taip pat mes norėtume, kad skundai būtų tinkami nagrinėjami, kad e, visų reglamentų būtų laikomasi, o kai nesilaikoma, būtų taikomos aiškios ir svarbios sankcijos. Baigdamas, ponė pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad mums šios, reikia, kad šios darbo grupės rekomendacijos būtų gyventintos tam, kad būtų užtikrinta, kad tinkamai veiktų maisto tikimo grandinė. Europos Sąjungoje 21 milijonas ūkininkų da, ga, gamina maistą 500 šimtams gyventojų. Tačiau supirkimas vyksta tik tai per 110 supirkimo vietų. Dėkoju. Taip pat pas mus atvyko ir Eurocommerce organizacijos atstovas, kuris taip pat norėtų pasisakyti, jeigu aš gerai suprantu. Mums buvo pranešta raštu, kad jis atvyks ir dalyvaus mūsų posėdį, taigi prašau žodis jums. Prašau. This way. thank you, thank you, Chairman. Dėkuoju, European Association for Retail. Ačiū pirmininkė iš Europos asociacijos, e, jungiančios mažmenininkus Europos Sąjunga narė. Labai ačiū už šios klausimus, buvo labai įdomu ir gerų idėjų čia buvo išsakyta. Taip pat noriu pasveikinti darbo grupę, parengus šias rekomendacijas, kuriams mes pritarėme daugeliu atveju išskyrus dėl vieno skyriaus, kuris skirtas nesažingai prekybos praktikai. Nesuprantame, kodėl tokia, e, kad tokia praktika egzistuoja ir kodėl ES turėtų tai reguliuoti. Sutinkame su svarbiausiais klausimais susijusiais su rekomendacijomis. Mums reikia, kad ūkininkai turėtų didesnės darybinės galės, mums reikia gaminti pagal geresnius standartus galima pritarti rekomendacijos dėl sutarčių, dėl rizikos valgymo, išvengiant neplankių situacijų. Galima pritarti tai tam tikram didesniam skaidrumui rinkoje, kad būtų matoma, kas vyksta tarp ūkio ir mažmeninės kainos. Mes tikrai pykstame dėl tų skaičių, kurie buvo pasakyti, jie tikrai netikslus dėl pridėtinės vertės paskirsimos. Taip reikia diskutuoti dėl to, iš kur atsiranda papildoma vertė, kaip sektoriai dirba kartu ir kaip jie galėtų geriau dirbti, kad būtų tenkinama e, vartotojų paklausa kokybiškiams produktams. Nes to reikia ir mažmeninkams, tai yra teikti vartotojams prekes, kurių nori prikėjai. Prekybos praktikos reguliavimas neapsaugos ūkininkų nuo krizių ir neužtikrins jiems geresnių kainų. Praktika, kuri minima ataskaitoje, mums kelia nerimą. Čia iš esmės kalbama apie mažmenininkus santykius su didžiaisiais gamintojais, o ne su ūkininkais. Prekybos praktikai taikomi nacionalinės teisės aktai daugiausia dėl apibriešties ir dėl gyvenimo pagrindų kadangi mažmeninkai veikia nacionalių lygmeninių. Ir mes nemanome, kad čia yra tarpvalstybinis klausimas, kur europinis lygmo galėtų padėti spręsti problemas daugiau negu valstybių narių lygmo. Tai mes nemanome, kad ES teisės aktai numatys tinkamas sąlygas, tačiau valstybės narės tada galės uh, kurti daugiau reguliavimo ir taip užtikrins, sustiprins rinkos fragmentaciją. Mes pritarėme diskusijai svarbiausiais klausimais, mes pritarėme tinkamo dialogo nacionalinio lygmenių įkūrimui tarp šakinės organizacijos būtų didelis žingsnis į priekį. Tai yra toks žingsnis, kur, kur jos egzistuoja, o toks dialogas gali užtikrinti didesnę atitikti tarp paklausos ir pasiūlos ir paramos naujovėms. Ačiū. Ponios ir ponai. Aš e, norėjau išklausyti e, prekybininkų balso, nes mums reikia dialogo. nes vieni kitų neįtikinsime, jeigu nebus dialogo. Dialogo pagristo argumentais. Ir mes norėtume e, ir raštu prisidėti prie šio dialogo, nes reikia vieniems kitus traktuoti rimtai. Įtikinti kaltųjų įtikinėjimas nieko mums gero nedos. Dar turime šiek tiek laiko ir galime paprašyti mūsų ekspertų e, pasisakyti. Taip pat ponas Des dar nori kalbėti. Ekspertams galima skirti po dvi minutės. Na, pirmiausia, ponas Des. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad taryba, komisija ir parlamentas jau atliko tam tikras intervencijas rinkos. Prieš 12 metų pradėjome šį procesą. Noriu pateikti pavyzdį. Ir norėčiau paraginti jūs komisijos nariai pasiūlyti teisės aktų, kad galėtume tas problemas pradėti spręsti. Nes perdirbėjai, perdirbėjai ir ūkininkai yra silpnoje pozicijoje, kai jie turi reikalus dėlėmis mažminės prekybos bendrovėmis. Reikia čia teisės aktų, mūsų ligmens teisės aktų. Prašom dabar žodis Jums. Ačiū už susidomėjimą šią diskusiją. Dėkuoju visiems dalyviams. Visos pozityvios pastabos buvo už ūkininką. Tai rodo, kad yra suinteresuotumas pasirūpinti ūkininkais jų darbo ir gyvenimo sąlygomis. Ir galiausiai noriu paminėti, kad svarbu renkti teisės aktus, bet taip pat labai svarbu kaip bandžiau pasakyti, skatinti ūkininkus daugiau bendradabiauti tarpusavėje, jungtis į kooperatyvus. Ir mes galime tiesiog padėti jiems pašalinti kliūtis. Nors, aišku, kai kur taisyklės kelia jiems problemų, tačiau reikia taip pat suprasti, kad svarbu suprasti, kad ūkininkai turi bendradarbiauti. Mes savo ruoštų užtikrinsime, kad tokiems procesams būtų neteikiama politinė parama. Ačiū. Ačiū pirmininkė, nekartosiu, ką sakiau anksčiau bet norėčiau pasiūlyti tęsti šią diskusiją ir tikiuosi, kad neatsiras naujų kliučių ir galėsime žengti į priekį ir kad e, būsime aktyvus Europos lygmenių, nacionalinės diskusijos panaudos šį pavyzdį. Mums reikia didesnio skaidrumo, geresnių standartų, tai svarbu ir maisto produktų tiekimo saugumui. ūkininkų vaidmuo taip pat yra svarbus tą prasme. Tuo metu, kai pieno litras kai kuriuose ES regionuose yra pigiausias palyginti su kitais gėrimais. Aišku, kad tai yra problema, kurią reikia spręsti. Aš siūlyčiau galvoti, kokiu mastu mums reikia ieškoti naujų sprendimų. Pavyzdžiui, kalbant apie rizikos e, valdymą ir toliau. Tačiau reikia galvoti ir apie priemonės, kurios praeitėje veikia, tačiau galbūt ne visuomet gerai gyvendinamos. E, arba galbūt reikia kalbėti apie kažkas lankščias priemonės. Jeigu yra didžiulis derlius ir kainos yra žemos, pavyzdžiui, daržovių rinkoje, tai galbūt galim pagaminti daugiau biokūro. Jeigu kainos mažesnės, tai galbūt mažiau biokūro reikėtų gaminti. Tokia priemonė galėtų užtikrinti daugiau skaidrumo ir daugiau stabilumo, kuris yra svarbus ūkininkams. Ačiū uždėmesi. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu aš atsakyti ponui Agniu. Norėjom padėkoti, kad jis pabrėžė du dalykus Junktinėje karalystėje. Mūsų vyriausybė e, penkerius metus e, leido ūkininkams nemokėti mokesčių. Ir e, ginčių sprendimo institucija buvo įsteigta, tai buvo didelė parama ūkininkams jų santykiuose su mažmenkais. Ir mes norėtume, kad tuo tarpininko e, galios būtų didinamos. Ponui Agniu pasakyčiau, kad yra puikių tyrimų žurnalistų. Tačiau jeigu tiekimo grandinė, kad jį veiktų teisingai, reikia, kad kainų skaidrumas būtų svarbus, ne vien tik reikia paskliauti žurnalistais. Tačiau kaip mums ūkininkams gauti desnę tos pritinės vertės dalį? Kaip sustiprinti mūsų e, svertus? Aš tikrai manau, tam, kad turės, tam, kad turėtume didesnę galę, didesnę dalį, mums reikia bendradabiauti ir kurti pasitikėjimą. Ir tam reikia e, aktualių duomenų, o dauguma duomenų yra pasenę. Pavyzdžiui, prisimenant pieno e, rinkos krizę, buvo didžiuliai kitimai. Mums reikia naujų duomenų, ne tik apie žaliavas, bet ir produktus, kurie gaminami iš žaliavų. Skurs tokį pasitikėjimą ir turint ūkininkų atstovus, turinčius pakankamas galės santykiuose su perdirbėjais ir mažmeninkais, tuomet mes sukursime sažingesnę tiekimo graninę. Jungtinė karalystėje tam tikri ūkininkai priklausantis grupėms, vertinantiems E, tam tikras e, kainų stebėsinos grupės, e, jie nukenčia mažiau. Taigi ateitie rinkos su aiškiomis kainomis grūdų sektoriai veikia puikiai, tačiau tam, kad ateities sandoriai veiktų ir mėsos ar pieno rinkose, mums reikia likvidumo, kaip tai pasiekti tą likvidumą būtent kuriant pasitikėjimą, o kaip skurti pasitikėjimą per atnaujinimus duomenis, kad būtų viskas skaidru. O tai turėtų būti vienas iš netidėltiniausių sprendimų, kuriuos galėtų padėti komisija pasiekti dėl rinkos skairumo. O toliau rinkos uh, valdymas ir taip toliau būtų tolesni žingsniai. Ačiū toliau, ponas Penings. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už šią, šį labai įdomų renginį. Aš šiandien labai daug sužinojau. Viena pastaba, kuri buvo įdomi, tai buvo pastaba pateikta vieno iš parlamento narių dėl rizikos valdymo. Ir ar tai yra sprendimas sprendžiant galios disbalanso problemą. Manau, kad rizikos valdymas iš dalies gali suvaidinti vaidmenį, tačiau negali pakeisti to galios balanso grandinėje. Ir e, taigi šis komentaras buvo labai naudingas. Antra, noriu trumpai pakalbėti apie tai, kad Europoje turime puikų mokslinių pajėgumų ir informacijos apie rizikos valdymą ir kaip jį panaudoti, siekiant užtikrinti finansinį tvarumą ūkiuose. JAV vyriausybė organizacijos naudoja mūsų mokslinius pajėgumus Europoje būtent šiam tikslui. Tačiau jie panaudoja šią informaciją labai greitai ir greitai gyvendina tai ūkio lygyje. komisijos narys sakė, kad jis nelabai suprato mane. Na, aš mielai su jumis išgerčiau kavos ir paaiškinčiau, kaip viskas daroma JAV. Galbūt reikėtų galvoti apie procesus, kaip skleisti tokią informaciją ir panaudoti mūsų mokslininkų pajėgumus, kad ūkininkai galėtų konkuruoti iš tikrųjų ir būtų sukurtos vienodos žaidimo sąlygos. Todėl aš raginčiau kurti tokią infrastruktūrą. Labai ačiū. Labai ačiū. Profesor, žinote, kiek žmonių yra salėje? Aš kalbu apie jūsų kvietimą. Dabar, manau, galime jau e, pateikti išvadas šio klausimo. Pirmiausiai kviečiu ponę Gysin. Trys dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Laiko trūksta, negaliu labai ilgai kalbėti. Darbo grupė sutarė, kad e, rizikos valymas ir rinkos valymas yra du skirtingi dalykai. Rizikos valdymo e, srityje yra kitų elementų, e, rinko valdyme taip pat, e, bet manau, kad įvyko tam tikras nesusipratimas. Dėl prekių ženklų, pavadinimų. Ne visuomet neigiama patirtis yra dėl prekių pavadinimų. Jeigu aš priklausau prekės tam tikram ženklui, priklausau grandiniai, e, mano padėtis yra nebloga, galiu padėti ūkininkams, taigi mes neturėtume e, galvoti, kad viskas yra blogai. Sertifikavimas. Tai labai svarbus klausimas. E, tai susijęs su tuo, jog žmonės nori žinoti, iš kur atkeliauja produktai, nori, kad būtų jie saugus. Tai taip pat gali sustiprinti tiekėjų poziciją ir sertifikavimas tokiu būdu gali būti naudingas dalykas. Svarbiausia yra užtikrinti pusiausvyrą. Mes nenorime pernelik daug biurokratijos, bet kita vertus norime daugiau aiškumo, norime žinoti kilmę ir panašiai. Tačiau turime pagalvoti apie šių priemonių e, esmę ir 20 metų reformą. Kai kurie e, iš tų klausimų atsispindės tai, kas e, siūlė galimas išeitis, tačiau darbo grupė nebuvo įpareigota parengti žemės ūkio rinkoms priemonių plano ar žemėlapio. Mūsų buvo paprašyta identifikuoti tam tikrus elementus. Jeigu mes pamatysime, kad vyksta esminiai pokyčiai e, perdirbimo pramonė ir visame žemės ūkio sektoriuje, tai mes galbūt turėtume deramai siekti viską nukreipti. Visi tie dalykai yra labai mums svarbus ir e, tai taip pat susijęs su žmonėmis, kurie užsims ūkininkavimo ateityje. Kaip mes tokiems žmonėms galėtume padėti veikti šiame sektorije ir optimistiškai veikti, ir kad jie suprastų, koks jų yra vaidmuo visuomenėje. Tai labai svarbu e, toliau siekiant populiarinti ūkininkavimą. Ar jūs norėtumėte dar ką nors pakviesti iš kitų e, darbo grupės narių? Tai tą galima dabar padaryti, prašom. buvo kalbama apie ekonominę vertę, kuris įmė su nesažininga prekybos praktika. ES yra labai griežti reikalavimai jau 7-8 metus. Ir e, prieš mes e, su tiekėjais kalbėjome ir jie sakė, kad dėl mokėjimo laikotarpių, pavyzdžiui, jų padėtis pagerėjo, tačiau kita vertus e, nebuvo išspręsta daug tiekimo grandinės e, problemų, struktūrinių e, kokybės klausimų, prekės ženklų klausimų. Tai gali būti naudinga priemonė, bet ji neišsprendžia visų ūkininkų problemų. Dėkoju. Prieš pasisakant komisijos nariui, vis tik tai ne, suteiksiu žodį iškart komisijos nariui, ne komisijos kitiems atstovams. Dėkuoju, norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus. Man atrodo, kad labai svarbu yra išklausyti komiteto narių nuomonę, kuri e, parodė, kad rekomendacijoms pritariama, darbo grupės darbui pritariama ir uh, tai turėtų tik tai sustiprinti ekspertų e, poziciją, kalbėjo panas Dorfmas, Des, Kjostinger, kiti apie įgyvendinimo kaštus. E, mes e, galime pasakyti, kad anksčiau taip nebuvo, tai yra pirmas toks mūsų bandymas. E, pagerinti maisto grandinę ir mes turime pasitelkti parlamentą, e, tarybą ir kitus komisijos narius. Mes norime e, užsitikrinti paramą, kad būtų galima gyventinti pranešimo rekomendacijas augimo direktoratas turi dirbti, bet taip pat ir aplinkos saukos direktoratas, nes jis susi, užsijima tvarumo dalykais ir panašiai, bet augimo konkurencijos e, direktoratai ir mes turime dirbti kartu ir reikia teikti pasiūlymus, o paskui taryba turėtų priimti sprendimus dėl to, kaip e, pagerinti ūkininkų padėtį ateityje. Pone Maginės klausė manęs apie e, bendrosios žemės ūkio politikos reformą ir e, darbo grupės požiūrį. 12 ekspertų yra salė ir jie, aišku, norėjo išsakyti savo nuomonę, bet aš dabar nekalbėsiu apie tai, nes tai nesusijęs su uh, darbo grupės užduoties aprašymų, bet yra kiti dalykai - rinkos sparumas, tvarumas ir panašiai. Tai yra mūsų interneto puslapį, jūs galite pasiskaityti apie mūsų tikslus ir tikriausiai e, jūs tai tenkins. 2017 metais mes ketiname pateikti naujų pasiūlymų, dirbsime su kolegomis e, kolegijoje ir sieksime pateikti pasiūlymą pagrįstą rekomendacijomis buvo kalbama apie observatorijas maistui, daržovėms, mes plečiame jų tinklą tam, kad būtų galima daugiau užtikrinti informacijos. E, dabar žiūrime į mėsos sektorių, bet maisto daržovių sektoriuose taip pat dirbsime. Ir aš tikrai dabar nenorėčiau konkrečiai kalbėti tai, kaip mes pateiksime kokius pasiūlymus teisėkuros, bet tikrai atsižvelgsime į šiandien išsakytą nuomonę. Pone Pirek, e, galiu pasakyti, kad yra specialius fondas. Junkerio fondų galima naudotis. E, jūs turėtumėte pasigilinti, kaip yra Niderlanduose ir kokios yra galimybės. Bet noriu pasakyti, kad bet kokie sprendimai, kuriuos mes priimsime, e, bus E, visuomet, e, visuomet priklausys nuo ūkininkų galutinių išvadų ir ūkininkai tikrai turėtų turėti galimybę išsakyti savo nuomonę. Buvo klausima taip pat apie tam tikrus e, tyrimus, aš apie tai negaliu kalbėti. Sutinku su e, ponu Flaganu, kuris kalbėjo apie tai, kad reikia sukurti vienodas veikimo sąlygas, e, finansavimo sitie, galimybės gauti finansavimą sitie. Žinome, kad e, reikia kalbėti apie pinigus ir apie tai, kiek kainuoja pinigai tiems žmonėms, kurie nori investuoti. Reikia pastelti investicijų banką, E, kitus bankus, kad būtų galima sumažinti kainą pinigų. Kai kuriuose šalyse, valstybės narėse 6 procentais maždaug e, sumažėjo ta kaina 2,9 procentų tam tikroms e, paskoloms ir mažesni procentai, mažesnės palūkanos kitoms paskoloms. Bet da, vis tik tai trumpalaikės e, paskolos yra per brangios. Pone Gilėra kalbėjo apie susitarimus su Afrika ir konkurencijos tam tikrus dalykus. Mes e, į juos žiūrime e, konkrečiai dėl Tuniso. Žinome, kad Italija, Ispanija, Graikija reiškia dėlį susirūpinimą dėl laikino dviejų metų laikotarpio, per kurį bus galima įvežti daug uh, aliejus, bet e, tie, tos baimės tikrai neturėjo pagrindo, nes net neįvežta tiek, kiek numatyta buvo. Bet e, Ispanija netgi išlošė iš to, e, Dėl perdirbimo šio produkto, o be to nebuvo įvežta labai daug aliejaus. Ir mes siekėme užtikrinti e, ūkininko, atsižvelgti į ūkininkų interesus visose sutarimuose. E, Peti ir kalbėjo apie e, jaunus ūkininkus. Aš 15 gruodžio kalbėjau ir kalbėjau apie rinkos atsparumą, kitus dalykus ir atsinaujinimą. Yra įvairių valstybių narių e, jaunimo, jaunųjų ūkininkų organizacijų. Mes susitiksime su jomis šiais metais, kitais metais ir laukiu tų susitikimų. Dėl prekybos, jeigu 20 valstybių narių imasi priemonių, tai vadinasi, kad egzistuoja problemos ir ES turi atsižvelgti tai, nes taryba ir parlamentas e, šioms institucijoms e, rūpi tam tikri dalykai e, pavyzdžiui, rinko skaidrumas. Ir mes veiksime atsižvelgdami į šių organizacijų, institucijų nuomonę. Mes e, tikimės gauti duomenų ir manome, kad tie duomenys padės ūkininkams, kad mes galėtume apsispręsti, kokių veiksmų mums reikia imtis. Noriu pasakyti, kad aš labai esu patenkintas dvasia šios ataskaitos, taip pat nuomonėmis, kurios buvo išsakytos šiandieną ir mes galime su pasitikėjimu dirbti šiais metais ir tikimės, kad sustiprinsime ūkininkų padėtį e, tiekimo grandinėje. Norėčiau padėkoti mm, visiems, bet prieš tai dar e, norėčiau savo nuomonę išsakyti trumpesnė tiekimo grandinė yra svarbus dalykas. Mes turėtume kalbėti ir apie pla, ilgesnę tiekimo grandinę, platesnę, gamintojai, paslaugų teikėjai ir kitos grandys, nes tai e, susijęs su sąnaudomis gamybos. Norėčiau akcentuoti ir tai, koks svarbus yra dialogas tiekimo grandinėje. Taip pat norėčiau kreiptis į visus ir raginti palaikyti tokį dialogą, nes tai bus naudinga visiems mums. Turime kovoti su spekulacijomis, kurios egzistuoja rinkoje turime siekti tai išgyvendinti ir tik tuo met galėsime kalbėti apie kitus tiekimo grandinės elementus. Bendradarbiavimas ūkininkų. Tai taip pat svarbu. Dabar ūkininkai yra susiskaidę ir dėl to negalime koncentruoti gamybos. Kooperatyvai turėtų plėstis kad jų darybinės galios sustiprėtų. Kalbu apie globalę pasaulinę rinką, apie Europos rinką, dėl to reikia Europos masto globalių sprendimų ir visi su tuo sutinka. Ūkininkai to taip pat laukia, tačiau klausimas kyla, kaip rasti sprendimus. Kadangi egzistuoja daug išorės veiksnių, tarptautinio susitarimų kurie taip pat turi įtakos konkurencingumui, konkurenciniai padėčiai ir Europos e, žemės ūkio modeliui visuotinė prieiga prie duomenų yra nepaprastai svarbus elementas. Duomenys turėtų būti vieši ir universali prieiga, visuotinė prieiga turėtų uh, suteikti mums daugiau galimybių. Tokiu būdu žinotume, kokia yra tikroji padėtis rinkoje. Iš praktikos galime pasakyti, kad rinkos reguliavimas, pavyzdžiui, finansų sektoriuje, kad, kad nepakanka reguliuoti finansų rinkos. E, maisto grandinėje yra daug sviravimų dėl oro sąlygų yra kitų veiksnių ir dėl to reikia bendradarbiauti, kooperuotis, reikia ir stiprinti kooperatyvus ar bendradarbiavimo galimybės. Ne valstybė galbūt turėtų viską nurodyti ir pasakyti. Valstybės ES turėtų priminėti teisės aktus. Tokiu būdu mes galime pademonstruoti savo stiprybę. Šios diskusijos baigėsi. pakalbėta apie kainų sviravimus, apie nesažiningą praktiką. maisto grandinėje. Mano nuomonė, tai yra labai svarus indėlis į mūsų būsimas diskusijas apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Aš norėčiau padėkoti darbo grupiai, Norėčiau, kad perdotumėte mano padėką pirmininkui. Dėkoju ir ekspertams bei kitiems diskusijos dalyviams. Dėkoju ir komisijos nariui, kad e, dalyvavo šios dienos klausime, kad e, pasisakė apie tai, jog labai svarbus šis klausimas, kad pabrėžėjau svarbumą. Aš e, nenutraukiau jūsų, nes turėjome pakankamai laiko e, aptarti viską išsamei. Dėkuoju visiems, dėkuoju vertėjams. Kitą kartą susitiksime sausio 25 dieną, trečiadienį, iš ryto ir po pietų, taip pat ketvirtadienį. Jeigu niekas neturi kitų klausimų, nenorėtų nieko daugiau pasakyti, tai posėdį baigsime. Bet dar norėčiau padėkoti ir sekretoriatui, kuris numatė mums daug laiko padiskutuoti. Ačiū.